Colleagues. Kolegos, kaip visuomet, laikas mus spaudžia, jo neturime daug, prašau pradėti. E, surengėme labai svarbų klausimą dar vieną. 18 kalbų verčiama. Mūsų posėdis yra transliuojamas internetu, dokumentų popierių neturime. Dabar noriu pasveikinti vidaus rinkos pramonės ir verslo bei mažų įmonių srities komisijos narę, ponė Benkovska. Mes gilinamės į daugelį sričių susijusių su jūsų darbu ir e, daug laiko negaišime iš kažodinių jūs teiktai komisijos narė, bet dar ponas Karinč. E, Dėl darbo tvarkos per paskutinį klausimą viena iš e, frakcijų nedalyvavo, kai buvo stiktas e, frakcijoms kalbimo laikas ir pirmininkas suteikė kitai frakcijai dvigubą kalbėjimo laiką. Dėl to norėčiau, kad. E, ir norėčiau, kad mes neplėstume. Uh, tvarko, nekeisime tvarkos ir nesuteiktume kitiems daugiau laiko, nes tai gali sukurti precedentą. Mes esame labai lankstus, esame kalbėję apie tai su koordinatoriais, bet jeigu pranešėjų tai netinka, visai yra teisinga galbūt. Jeigu, pavyzdžiui, mes turime pakankamai laiko, galima skirti daugiau kitiems, bet kitą kartą dar pakalbėsime per koordinatorių posėdį apie tai. Labai ačiū pirmininkė. Gerbiami nariai, pirmiausiai norėčiau padėkoti, kad pakvietėte mane į savo komitetą, nes manau, kad tai yra, e, šis klausimas yra be nesvarbiausias šiuo metu. Aš nuo pat pradžių užsijimu šiuo klausimu, nuo 14, 14 metų pabaigos. Ir e, daug kalbam apie tai po Volkswagen skandalą. Šį kartą aš noriu kalbėti atvirai, sąžininkai su jumis ir pirmiausia noriu pasakyti, kad m, mm, tai, kas atsitiko dėl emisijų, yra didžiulė gėda ir tą reikia pasakyti. Reikia e, pasakyti, kad tai yra gėda dėl to, kad atsirado tokie išdenimo įrenginiai ir kad jie skirti apeiti ES teisės aktams. Yra gėda, kad e, tokie įtaisai naudojami mūsų keliuose, gėda, kad jų niekas anksčiau nerado ir už tai nebuvo, už jų naudojimą nebuvo nubausta. Ir dar vienas dalykas Gėdinga, kad Europos vartotojai kol kas negauna kompensacijų. Ši padėtis turi pasikeisti ir aš labai aiškiai apie tai kalbėjau ir toliau kalbu, mūsų sistemai reikia esminių pokyčių. E, pramonėje ir kai kurios valstybės narės dėje e, to kol kas nežino, nesupranta, tačiau aš tikiuosi, kad visų mūsų bendrų pastangų dėka visi apie tą būtinybę sužinos. Dabar konkretus dalykai. Kai aš pradėjau dirbti 14 metų pabaigoje, aš žinojau, kokie rengiami teisės aktai emisijų srityje, automobilių pramonė yra viena iš e, didžiausių mano darbo sričių ir teisės e, aktai dėl emisijų ir tipo atvirtinimo yra labai svarbus ir mano pat pradžių buvo aišku, kad negalime uh, E, taiksis tokia situacija, kai yra pernelik daug e, azotoksidų emisijų ir kad prastai funkcionuoja rinkos priežiūra. Ir buvo aišku, kad mums reikia veikti, veikti greitai. Aš ėmiausi priemonių. E, Pirmojasis priemonių paketas 15 metais tai jau žies buvo priimtas dėl realių vairavimo sąlygų. Ir vis tik tai reikia pasakyti, kad po to, kai e, kilo emisijų skandalas po keturių mėnesių, praėjus keturiems mėnesiams, tapo aišku, kad reikia mums judėti į priekį dar greičiau. Bet taip pat mes supratome, kad ir lengviau yra judėti greičiau po to skandalo, negu kad buvo anksčiau įmanoma. Ir tą noriu akcentuoti. Būtent todėl e, balsavimas buvo atkeltas, pankstintas, jis numatytas spalio mėnesį dėl antrojo e, realių vairavimų sąlygų e, akto paketo ir kitais metais rugsėjį. E, Tai yra, iš birželį mes patvirtinome ambicingus teisės aktus dėl bendro lengvųjų transporto priemonių tipo patvirtinimo ir įsigalios tos taisyklės kitais metais. Ir mes turime užtikrinti rinkos e, priežiūrą ir egzistuojančių taisyklių gyvendimą. Mes norime užtikrinti geresnę kokybę ir e, automobilių bandymų nepriklausomumą. Reikia užtikrinti jau e, naudojimo automobilių priežiūrą. Taip pat mes esame pasiūlę priežiūros sistemą, komisija atliks bendrąją priežiūrą, vyks taip pat tarp valstybių narių bendra kontrolė partnerių. Uh, E, kontrolę. Taip vadinama, taip pat siūlome ES masto nuobaudas, tai yra kontrolės atsvaros principas ir ES priežiūros sistema. Tai turėtų užtikrinti, kad visos atsakingos už teisės aktų gyvenimą institucijos tai laikytųsi taisyklių ir reikalavimų. Ir mes e, rengdami pasiūlymą pasimokę jau buvome iš emisijų skandalo. Situacija buvo kitokia prieš šį skandalą. Jeigu pasiūlymas yra, bus patvirtintas kaip, kad jisai yra parengtas ir aš esu tikra, jis tikrai sustiprins e, sistemą, užtikrins griežtesnę kontrolę, bus ambicingesnė. Taip pat bus užtikrinta prevencija bet kokio nederamo elgesio nacionalinių lygmenių ir e, turėtų šis teisės aktas uh, gražinti visuomenės pasikeimą. Ir e, šis pasiūlymas turi būti patvirtintas kaip galima greičiau. Dabar jūs, Europos parlamentas ir taryba e, turite svarstyti jį ir mane nustebino tai, kad atrodo nenorima e, skubiai e, svarstyti šį klausimą, ar nenorima atlikti būtinų pakeitimų, bet mums reikia e, jūsų paramos, kad galėtume pakeisti tipo patvirtinimo sistemą. Ir noriu pasakyti, kad mums reikia e, jūsų pagalbos, kad sukurtume labai stiprią priežio sistemą rinkos, tokios, kokios nebuvo. Anksčiau taip pat mums reikia jūsų paramos įgyvenant keletą kitų projektų, kurie yra uh, E, labai svarbus, e, ypač įtvirtinant aplinkos saugos reikalavimus automobiliuose. Taip pat kalbu apie trečią ir ketvirtą aktus susijusius su realiomis e, vairavimo sąlygomis. Mes stekėme, siekėme darbus, taip pat mano tarnybos mes visi dirbame dėl kitų pasiūlymų. Mes turime e, galvoti apie misijų teisės aktus tipo e, patvirtinimą ir nacionalinės e, priežios institucijos turi dabar atlikti savo darbą, nes egzistuoja priežios sistema, bet teisės aktų gyvenimas yra valstybių narių atitinkamų institucijų reikalas. Ir mes matome, kad valstybėse narise penelik silpna yra rinkos priežiūra pramonė apeidavo taisyklės ir iki šiol e, dar galvoja pakankamai e, ramiai, kad niekas netliks jokių e, tyrimų jų veiklos. Jie visai nesijaudino dėl privalomo atšaukimo, kaip taip pat ir savanoriško atšaukimo, ir buvo deramasi dėl savanoriško atšaukimo. Ir taip pat jie kėlė klausimus dėl teisės aktų aiškumo, ypač dėl išderinimo įrenginių, atjungimo įrenginių. Aš noriu pasakyti Jums, kad teisės aktai dėl atjungimo um, įtaisų yra labai aiškus ir Birželio transporto taryba e, savo daugumą patvirtino mano nuomonę. Tai reiškia, kad mes turime uh, geresnių taisyklių dėl rinkos priežiūros, veiksmingesnė gyvenimo valstybės narėse ir ES masto kontrolės, kad būtų galima užtikrinti, jog e, problemos, e, kurios kyla Europos mastu, bus sprendžiamas sąžiningai. Kaip žinote, komisija pakvietė valstybės narės e, pasižiūrėti, kaip naudojami, naudojama išdenimo į atjungimo įrangą jų šalių teritorijoje, e, naudojamose transporto priemonėse. Mes taip pat Užtikriname, kad bendras mokslinės tyrimų centras padės valstybės narėms renkti bandymų metodiką, kad būtų galima užtikrinti vienodus rezultatus, tačiau kol kas neturime išbaigtos informacijos dėl vertinimų ir tyrimų, kuriuos atliko valstybės narės. Ir aš sąžininkai noriu pasakyti, kad aš nesu visiškai patenkinta iki šiol gauta reakcija Mes vis kartuojame savo klausimus ir negauname išsamių atsakymų. Mes nuolat palaikome ryšius su valstybėmis narėmis ir aš ir toliau stebėsiu pažangą jeigu turime e, mes abejonių, tai nu, numatysime galimybę išbandyti transporto priemonės Jungtinio mokslinio tyrimų centro laboratorijose. Taip pat norime užtikrinti, kad vienodai būtų interpretuojamos taisyklės. Tačiau pirmiausia, e, reikia pasakyti, kad šis skandalas rodo, jog mes turime įsigilinti į viską ir valstybės narės turi elgti skaidriai ir pateikti visą būtiną informaciją. Aš savo ruoštų ir komisija dirbame visiškai skaidriai. Esame pasirengę bendarbiauti. Ir aš noriu, kad valstybės narės taip pat skaidriai veiktų ir lygiai taip pat norėtų bendarbiauti. Mes su nieko maž... nesitaiksysime mažiau negu tai. Mes e, žinome, kad Volkswagenas naudojo tą e, atjungimo įrangą, bet e, jeigu norite žinoti, tai aš turiu abejonių apie kitų automobilių gamintojų praktiką. Tikrai aš turiu abejonių. Dabar kilo tas skandalas. Uh, Automobilių gamintojai sako, kad e, taisyklės dėl emisijų kontrolės sistemos ir išimčių nėra aiškios, tačiau jie niekuomet to nėra, e, sakė anksčiau, jie niekuomet neprašė, kad būtų paaiškinimai pateikti staiga. Automobilių gamintojai staiga apsisprendžia dėl savanoriškų atšaukimų ir emisijų kontrolės sistemos koregavimo ir galiu pasakyti, kad tai mažų mažiausiai yra keista, tačiau aš negaliu dabar užimti galutinio požiūrio, nes mes neturime visos informacijos. Taigi aš e, ir toliau e, sieksiu gauti informaciją vis, ir visus atsakymus iš valstybių narių. Aš to reikalausiu iš jų ir galiu jūs patikinti, kad mes imsimės visų priemonių, e, kurių tik tai galėtume imtis. Ir aš tikrai nenusišalinsiu e, nuo galimų tai, priemonių, kurias galėtume pritaikyti. Uh, Ir taip pat e, man gerą nerima tai, kaip elgiamasi su Europos vartotojais, jie tiesiog yra nukentėję nuo to standarto ir jų, e, skandalų ir juos reikia žiūrėti labai rimtai, tą turi daryti pramonė ir valstybės narės. Aš pareikalavau, kad nacionalinės įgyvendimo tarnybos e, įgyvendintų teisės aktus ir apgintų vartotojus, taip pat pareikalavau, kad Volkswagenas prisimtų savo atsakomybę, dabar dirbame kartu su komisijos nare Jūrova. Ir palaikome e, dialogą su Volkswagenu dėja nėra patenkinami rezultatai ir komisija darys viską, ką gali tiek politinė, tiek teisinė prasme, kad vartotojai nebūtų palikti likimo valiui. Gerbiami nariai, aš norėčiau, kad jūs uh, e, nebejotumėte e, dėl to, kad aš asmeniškai ir visa komisija yra pasiryžę dirbti kad jūs, noriu, kad jūs nebejotumėte, jog aš esu tikrai pasiryžusi dirbti, kol bus išspręstos visos problemos. Tačiau e, reikia nepamiršti ir jūsų vaidmens, net ir, ne tik atliekant šį tyrimą, bet ir svarstant jums pateiktus teisės aktus ir svarstant kitus mūsų pasiūlymus, kuriuos pateiksime. Tai yra mūsų visų bendra prievalė. Uh, Bet aš norėčiau baigti šiek tiek pozityviau. Aš tikrai esu giliai įsitikinusi, kad emisijų skandalas suteikia ir naujų galimybių Europai. Tai yra galimybė mums e, perėti prie naujos automobilių pramonės, e, naujų judumo principų automobilių, kurie būtų pagristi nulėmis e, emisijomis. E, automatiniai, kad automatizuotas e, sujungiamojo pobūdžio e, vairavimas, kad būtų užtikrintas. Ir mums reikia e, automobilių pramonės, kuri būtų lyderiai pasaulyje. Mes tikrai turime užtikrinti, kad neišmestų iš vis taršalų mūsų automobiliai ir kad būtų automatizavimo lygis aukštas ir užtikrintas saugumas. Ir mes negalime dabar e, sėdėti sudėję rankų. Noriu pasakyti, kad e, reikia kalbėti ne tik pra, apie praeitį, kas yra svarbu, bet kalbėti ir apie ateitį. Ir mes turime užsitikrinti skaidrumą dėl praeities, kitaip negalėsime žengti į priekį. Uh, Tie visi dalykai nubrėž mums ateitį, galėsime e, žengti link išmanaus ir švaraus judumo ES. Ir aš noriu, kad mes visi jame dalyvautume. Dėkoju komisijai už įžanginį žodį. Dabar mūsų pranešėjas ponas Zarba. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komisijos nariai. Norėčiau paklausti, ar jūs susidūrėte su pasipriešinimu komisijos tarnyboje, sprendžiant šį klausimą susijusi su išmetalais keliavinio, iš keliaivinių transporto priemonių. Nuo to, kai pradėjau dirbti komisijoje, nemačiau jokio pasipriešinimo komisijos tarnybose tačiau tai nereiškia, kad mane tenkina tai, kaip mes planuojame savo darbą. Mes pernelik ilgai užtrunkame, kaip sakiau, žanginėme žodyje, Volkswageno skandalui iškilus, mūsų darbas paspartėjo. Taip neturėtų būti. Mes turėtume dirbti tokiu pat greičiu visada bet e, man ėmus dirbti komisijos nare per keletą savo darbo mėnesių mes pateikėme pasiūlymą ir patvirtinome pirmąją paketo dalį. Tai buvo sėkminga, dabar mes tvirtinsime antrąją dalį. Dėkoju komisijos nariai. Jūs kalbėjote apie valstybių narių vaidmenį. Ar jūs turėtumėte kritikos žodžių valstybėms narėms, kalbant apie rinkos priežiūrą ir taip pat kalbant apie inovacijas. Uh, yes, much, uh, uh, Taip, aš kritiškai žiūriu į tipo patvirtinimo institucijas bei šių institucijų darbą bei pačią procedūrą, man yra aiškus du dalykai. Šios institucijos turi dirbti vadovaudamosi taisyklėmis. Jos turi užtikrinti tokią pačią kokybę. Taip dėja nėra ir tai yra problema. Dėl to mes teikiame savo pasiūlymus. Mes turime bendrą rinką, todėl gerai, kad yra tipo patvirtinimo institucijų tinklas. Tai yra teigiamas dalykas, tačiau mes turime patikrinti, kad visi automobiliai yra tikrinami vienodai visų tipo patvirtinimo institucijų. Mes teikiame dabar naujus pasiūlymus susijusius su tipo patvirtinimu. Žinoma, atsižvelgiame į Volkswageno skandalą. Mes dabar nesiūlome jokių naujų institucijų. Mes taip pat kalbame apie komisijos vykdomą priežiūrą šios sistemos. Dėkoju komisijos nariai. Tikėtina, kad nauji teisės aktai padės mums įveikti šios iššūkius ir išspręsti šias problemas. Jūs sakėte, kad norite stelti dėmesį į ateitį ir išsakėte e, keletą savo ketinimų. Aš visiškai joms pritariu. Žinau, kad esama galimybių, kurias reikėtų įgyvendinti ateityje. Ir mums labai svarbu kalbėti apie galimybės. Gal jūs galėtumėte pakalbėti apie savo pasiūlymus, kuriuos ketinate teikti, ką jūs ketinate padaryti, kad automobilių pramonė išeitų iš šios krizės sustiprėjusi. Aš esu įsitikinusi, kad Europos automobilių pramoniai yra atsiradusi puikia galimybė. Mes kartu su jumis turime atsisakyti praeities. Mes žinome, kas įvyko. Turime surinkę visus įrodymus, visus faktus savo kalboje. Nes sakiau, kad mes nežinome, kokia yra situacija su kitais automobilių gamintojais. Mes neturime įrodymų prieš kitus automobilio gamintojus, tik prieš Volkswageną. Tačiau mes turime ieškoti faktų, Viskas e, vystosi labai sparčiai. Prieš keletą metų net nebūčiau galėjusi tikėtis, kad viskas rutuliosis taip greitai ir mes pamatysime elektrinius automobilius pasirodančius mūsų keliuose. Tam reikės porų ar poros ar trijų metų. Viskas vystosi labai greitai, todėl ir buvo įsteigta G grupė, darbo grupė, kurioje dirba keletas komisijos narių ir kuri nagrinėja automobilių pramonės ateities klausimus. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju komisijos narė, kad atvykote, dėkoju už žanginį žodį. Aš norėčiau sutelkti dėmesį į tai, kas vyksta dabar praėjus metams po Volkswagen skandalo. Mes dabar matome, pasirodant uh, daugiau informacijos. Mes matome, kad Fiatos gali atjungti praėjus 22 minutėm e, tikrinimo sistemą, kiti automobiliai prie tam tikros temperatūros gali pritaikyti savo priemonės. Ir tai rodo, kad e, daugybė automobilių yra patiekiamos į rinką kurie netitinka ES teisės aktų reikalavimų. Dabar automobilių atšaukimo kampanija. Aš matau, kad savanoriškai yra atšaukiama daug automobilių. Kaip jūs užtikrinate, kad dabartiniai teisės aktai yra vykdomi teisingai valstybėse narėse? Pirmiausia, turiu pasakyti, kad su valstybėmis narėmis, su jų transporto ministrais mes palaikome nuolatinį dialogą. Be priežiūros vaidmens Europos komisija to padaryti negali. Mes, žinoma, tikriname kiekvieną atvejį valstybėse narėse, stebime, kas vyksta. Mes gauname ataskaitas apie vykdomus tyrimus ir Žinoma, mes užduodame klausimus, bet Europos komisija turi tam tikrų galių. Ir tais atvejais, kai yra pažeidžiamos taisyklės arba kai automobilių gamintojai tas taisyklės apeina, valstybės narės turi imtis priemonių. Jeigu tai nėra daroma, aš pasinaudosiu savo turimą galę ir pradėsiu uh, pažeidimo procedūrą. Tikrai neketinu to vengti, mes turime tokias galias, dėl to aš prašau priežiūros mechanizmo įvedimo. E, jūs dabar bandote spausti valstybės narės, kad jos imtųsi greitesnių veiksmų, nes vartotojai vis dar mano, kad automobiliai ne visuomet atitinka teisės aktų nuostatas. Jūs kalbėjote apie įvairius tyrimus bet daug kas yra jau gan aišku. Ar jūs bandote labiau spausti valstybės narės? Na nežinau, kaip man dabar išsireikšti. Patikėkite, kad aš palaikau nuolatinį ryšį su valstybių narių transporto ministrais. Aš juos spaudžiu, manęs netenkina jų darbo tempas, kaip jie pateikia man atsakymus, bet aš negaliu veikti neturėdama tikslių įrodymų. Jūs sakėte, visi mes žinome, kas vyksta. Aš taip pat sakiau, nesakau, kad tik Volkswagen kažką darė, bet neturiu tikslių įrodymų Ir jeigu tokių įrodymų yra, man reikia jų dabar, ne po šešių mėnesių. Dėkoju. Kitas klausimas. Jūs kalbėjote apie ateitį. Aš visiškai jums pritarčiau. Mes turėtume padaryti išvadas ir atsižvelgti jas ateityje. Viena iš esminių problemų yra ES bendradarbiavimas su nacionaliniu lygiu. Jūs neturėjote pakankamai priemonių, kad pakankamai paspaustumėte valstybės narės, o valstybės narės neįgyvendino ir nevykdė ES teisės akto. Mano klausimas yra toks, gal dabar jau žiūrite ir į kitus sektorius, nes e, tokių pačių problemų gali kilti e, su kitomis prekėmis, kaip pavyzdžiui šaldytuvais, e, žaislais ir taip toliau. Ar dabar darote tyrimus, kad būtų išvengta panašių skandalų iškilimo kitose sektoriuose? Taip, mes svarstėme medicininių įrankių klausimą ir negaliu pasakyti, kad mes apie tai negalvojame. Mes dabar galvojame apie priežiūros tipo patvirtinimo sistemą automobilių sektoriuje Ir galbūt atsiras toks poreikis ir aš tikėčiausi, kad mes galėsime kiekvieną sektorių patikrinti, pažiūrint, ar juose nėra problemų. Kartais aš pati kaip komisijos narė arba visa komisija galėtų nuveikti kažką daugiau galbūt iš anksto galėjome imtis priemonių. Ir aš galiu atvirai pasakyti, kad peržiūriu dokumentus ir be jokios abejonės mums reikalinga bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, su įvairiomis komandomis. Greičiau mes dirbti negalėjome. Žinoma, mes turime stengtis dirbti kaip galima greičiau ir taip pat nuspėti iš anksto apie įvairius e, dalykus. Taip su mediciniais e, įrankiais mes dirbame, galbūt bus poreikis dirbti ir su kitomis e, prekiamis. Ponas Karins, dėkoju pirmininkę, dėkoju komisijos narę, kad atvykote, taip greitai sureagavote į mūsų E, pakvietimą atvykti į mūsų komiteto posėdį. Netaip dažnai taip atsitinka. Aš turiu Jums klausimą. Skaitome spaudą, žinome, kas vyksta. Yra daug politikų ir piliečių ES, kurie mano, kad Europa yra tas galingas monstras. Jie teigia, kad Europos yra per daug ir Europa nėra geras dalykas. Kalbant apie išmetamosius teršalus iš automobilių, kokios yra komisijos galios? Ar jūs jaučiatės esantys galingi, kaip kad galvoja daugelis žmonių, ar situacija yra kiek kitokia? Dabar Europa turi tik teisės aktų kūrimo galę. Mūsų bendradarbiavimas pagrystas abipusiu pasitikėjimu. Kai automobilis yra patvirtinamas viena valstybėje narėje, jis gali važiuoti visose valstybėse narėse. Taigi patikslinkime, Europos komisijos vaidmuo yra teikti teisės aktų pasiūlymus. O kalbant apie priežiūrą, koks yra jūsų vaidmuo? Taip ir priežiūra o teisės aktų vykdymas priklauso nuo valstybių narių. Taigi valstybės narės vykdo priežiūrą. Ar jūs realiai galite paveikti valstybių narių veiksmus patvirtinant tipą arba užtikrinant priežiūrą po to, kai automobilis buvo patvirtintas? Komisijos narė, dėja ne. Taigi jūs Europos komisija neturite europinės galios, kalbant apie išmetamosius teršalus. Ir tai galbūt yra tam tikras trūkumas, kalbant apie Europos struktūrą. Taip, dėl to ir buvo pasiūlyta nauja tipo patvirtinimo sistema. Aš nenoriu supergalių, kurias turėtų Europa. Mes siūlo, teikiame pasiūlymus šiam sektoriu, galbūt ateityje reikės pasiūlymų ir kitiems sektoriui, dabar šitie pasiūlymai skiriami konkrečiai šiam sektoriui. Aš nepritariu kai kuriems kolegoms, kurie mano, kad reikėtų steigti agentūrą. Ne, manau, to nereikėtų. Mes manome, kad mūsų teikiami pasiūlymai yra pakankami šiuo metu. Ir atsakomybės pasidalymas yra labai svarbus šiuo metu. Ir negalima tik žiūrėti ir nieko nedaryti, kai kažkas netinkamai vykdo teisės aktus. Jūs kalbėjote apie pasipriešinimą, su kurio susidūrėte teikiant šios teisės akto pasiūlymus. Gal galėtumėte patikslinti, iš kur tas pasipriešinimas ir dėl kokių priežasčių. Aš matau, kad dabar reikėtų svarb... kalbėti apie laiką. Šį, šių metų sausį mes pateikėme pasiūlymą dėl tipo patvirtinimo, praėjo 8-9 mėnesiai, suprantu, kad laiko reikia. Yra balsų teigiančių, kad mūsų pasiūlymas yra per daug ambicingas, teigiantis, kad mums nereikia europinio lygio priežiūros, iš kur jis tie balsai sklinda iš valstybių narių ir iš Europos parlamento, turėčiau pasakyti. Aš nemanau, kad mūsų pasiūlymas yra pernelyg ambicingas. Jis yra pakankamas šiuo metu, šiai situacijai, kurioje esame atsidūrę. Jums leidus trečias. Uh klausimas e, reikalauja turbūt ilgo atsakymo, bet gal trumpai galėsite atsakyti, koks esminis skirtumas tarp e, JAV ir ES, kalbant apie kompensacijas, kodėl e, JAV vartotojams bus kompensuojama, europiečiams ne. Gan nesudėtinga atsakyti, kadangi teisinė aplinka, teisės sistem, sistemos yra gan skirtingos ir aš žinau, kad teisinių požiūrio Europos automobilių gamintojai neturėtų arba galbūt e, niekas jų neverčia kompensuoti Europos vartotojams tiek, tiek pat, kiek ir amerikiečiams. Ir turiu pasakyti, kad pramonė atsakinga ES komisijos narė turi šaukti apie tai, kad tai nėra teis, teisinga Europos vartotojų atžvilgiu. Žinau, kad teisės pagrindas ir teisinės sistemos skiriasi, bet iš tiesų, kalbant, pavyzdžiui, apie Volkswagen, daug su jais kalbėjęs ir iš tiesų nėra geros valios kompensuoti ir nekalbu apie e, vienodą kompensavimą abiejose Atlanto pusėse, tačiau turi būti kažkas tai panašaus pasiūlyta ir Europos vartotojai. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai. Na, galiu pasakyti, kad e, šiame komitete e, suvokiame, kad uh, E, įstatymai e, labai svarbus yra, įstatymų raidės e, svarbi, svarbi, bet ne visuomet laikomas įstatymo dvasės ir iš tiesų suprantame jūsų nus, nusivylimą ir pyktį dėl kai kurių kliūčių, su kuriam susidurėte, bet kalbant apie įstatymų iškumą, atsakydama sakėte, kad Iš tiesų 18 metų nebuvo e, kvestionuojami išderinimo įtaisai. Sakėte, kad vyksta e, tyrimas, atliekama analizė, diskutuojama su valstybėm narėm dėl kai kurių praktikų legalumo, kaip pavyzdžiui e, terminių langų. Ar taip yra daroma dėl išderinimo įtaisų, ar būtent tas procesas vyksta, ar jūs gilinatės į būtent tą apibriežtę. Vėlgi turėčiau pabrėžti išderinimo įtaisai mūsų teisės aktuose aiškiai apibriežti. Ir kai yra galimybė, aš nenoriu sakyti išderinimo uh, um, įtaisai, bet kai yra tokie įtaisai, tai e, sankcijos aiškios. Ir iš tiesų tai nėra tas, e, tas atvejis, kai išdenimo įtaisai yra nudomi, nes e, kaip pavyzdžiui, su, Suomijoje minus 17 laipsnių, tai iš tikrųjų nėra išimtis. Tai iš tiesų išderinimo įtais apibrieštis nepagrista tuo, ką sako gamintojai. Iš tiesų tai yra apibrieštis teisės aktuose, bet visiškai netą girdėjom iš kitų. Pavyzdžiui, komisijos narys Tajanė sakė, kad jeigu norėtumėm tiksliai apibriešti, tai reiktų kreiptis inžinierius, bet jūs sakote ką kito. Aš jums e, techniškai labai ne, negaliu atsakyti, negaliu pateikti visų techninių detalių, bet e, esu, e, esu tikra, kalbėjusi su savo tarnybomis ir tikslinausi, apibrieštis yra aiški, ždelinimai tai aiškiai apibriešti ir mes norime tiesiog, kad taisyklės būtų vienodai taikomos. Tačiau jeigu tai aiškiai apibriešta yra ir valstybės narės yra atsakingos už teisės aktų gyvenimą, kodėl nepradedamos pažydimo procedūros? Jau anksčiau sakiau, kad laukiame trūkstamos informacijos iš valstybių narių. Uh, ir nesu tokia drąsi, kad e, pradėčiau pažydimo procedūrą neturėdama visų įrodymų, visų faktų. Tas darbas dar nevaktas. Iš tiesų jūs priklausomos nuo to, ką pateiks valstybės narės. E, iš, iš, iš tiesų. Tai... Ir, ir į pažydimo procedūros bus taip. Uh, Ir kalbant apie dešimtą klausimą, jūs sakėte, kad atliekama an analizė diskutuojant e, ir dirbant glaužiai su valstybėm narėm dėl kai kurios praktikos legalumo. Ir, e, ar, ar iš tiesų valstybės narės blokuoja tą informaciją, ar jos gali nustatyti, kokia ta, ta praktika yra, yra. Nes jeigu prieš juos būtų nukreipta pažydimo procedūra, dabar atrodo, kad jos tarsi sprendžia tai, kas, kas yra legalu ar nelegalu. Na, iš tiesų mes patys, mūsų tarnybos turi spręsti, e, kas yra e, ir kas nėra išderinimo įtaisai. Tai daro ne valstybės narė. Aš turiu aiškiai pasakyti, toks vienintelis atsakymas. Aš turiu turėti visą informaciją, turiu turėti visišką iškumą ir faktus ir tada turėsime e, nuspręsti, ar tai, kas naudojama automobiliuose, yra ar nėra išderinimo įtaisai. Tai iš tiesų tyrimo metu ir siekiama gauti informaciją iš valstybių narių, būtent tą informaciją iš valstybių narių siekia nustatyti, kiek teisėta ar legaliai ir dabar nepraga. Taip, iš tiesų. Mes esame gavę informacijos iš valstybių narių, bet mūsų supratimu tai nėra dar išsami informacija. Ir paskutinis klausimas dėl motorinių transporto priemonių techninio komiteto mm, vertinimo dėl atitikties koficijento. Ar e, jūs nenerimaujate dėl to, kad nepakankamai ambicingas vertinimas buvo dėl statistinių reklamų? Na, iš tiesų, galbūt pradinis pasiūlymas nebuvo pakankamai ambicingas. Negaliu sakyti, kad turėtų būti daugiau ambicingas, e, negu kad e, galutinis sprendimas ir kompromisas. Ir e, kaip, sužino, kaip sužinojame, ir jūs turite TCMB komiteto posėdžio protokolą, nebuvo galimybės sutarti gal galutinio kompromiso su visom valstybėm narėm. Na, turbūt e, Niderlandai e, buvo ambicingiausi, kitos valstybės kur kas mažiau ambicingos. Panas Tenkil. Norėčiau klausimus užduoti vokiškai. Galbūt būtų pravartu užsidėti ausines. Gerbiamo komisijos pirmininkė. Dėl mano šeštojo klausimo Pajūčio 30 ponas Irkoginas e, čia lankėsi ir sakė visiškai priešingai negu kad jūs e, e, teigiate kad teisės aktas dėl išderinimo įtaisų pakankamai aiškus, o jisai sakė, kad tas aktas neaiškus ir nurodė, kad ten yra tiesiog klaidų. Galbūt galėtumėt uh, paaiškinti, uh, kodėl tokios prieštaringos nuomonės. Na, uh, turiu aiškiai pasakyti, kad e, nebuvo nei vieno klausimo dėl e, taisyklių e, aiškumo iki Volkswagen skandalo. Niekas neklausė dėl išderinimo įtaisų, niekas neklausė, ar tokia šimtis įmanoma ar ne. Mano požiūrį ir aš tikslinusi su savo tarnybom, apibrieštis yra aiški. Ir anksčiau tai minėjau, negaliu sakyti, kad dauguma, praktiškai visos valstybės narės e, išskyrus vienas e, sutarė dėl to e, transporto ministro taryba. Jos pritarė man, kad apibrieštis aiški. Gerbiama komisijos narė. Kalbame ne apie tai, ką padarė Volkswagenas, kalbame apie skirtumą tarp to, ką komisija pasiūlė ar nusprendė ir automobilių pramonės galimybių aiškinti. Šiandien jūs minėjote terminė langą 17 laipsnių, viskas pakankamai aptoku, pernelyg daug spragų palikta automobilių pramoniai. Ir metas, kad uh, E, kad komisija, ne tik e, ankstesnis komisijos narys, bet kad dabartinė komisijos narė taip pat pripažintų, kad direktyvos buvo pernelyg e, aplakas, neaiškiai. Ne, aš manyčiau, pagrindinis dalykas buvo ne, ne patys teisės aktai, ne taisyklės, o jų gyvenimas. Iš tiesų, ko mes siekiame, kad taisyklės būtų vienodai taikomos. Taisyklės aiškius. Uh, Norėčiau pasakyti tik tai tiek, kad mes pareiks, parengsime rekomendacijas, kaip naudoti galiojančius teisės aktus, kad valstybėm narėm būtų aiškiau. Tačiau to nereikia, kalbant apie išderinimo įtaisus. Mano klausimas ne dėl išderinimo įtaisų. Aš kalbu apie tai, kad taisyklės taikomos automobilių gamintos pernelyg neaiškios, aptakios ir uh, jie turi galimybės nustatyti vairius terminus langus. Tai nieko bendro su Volkswagenu neturi. Bet būtent atidėkim tai šalį. Uh, kitas klausimas mano būtų toks. Teisingumo komisijos narės paklausiau, kokiu pagrindu jie iš Volkswageno reikalauja, kad. Uh, laikytųsi ją standartų. Kodėl taip yra? Man ne visai aiškus klausimas buvo. Nusinčiau laišką teisingumo komisijos nariai Jurovai ir paklausiau, kokiu pagrindu jie reikalauja iš Volkswagen bendrovės, kad ji laikytųsi JAV išmetamų teršalų standartų, o ne Europos e, e, teisingumo komisijos narė šį laišką neatsakė, atsakėte jūs. Ir aš dar turiu, e, turiu vieną klausimą. Jei manote, kad Volkswagen bendrovė Europoje taip pat turėtų elgtis kaip JAV, tai ar nemanytumėt, kad uh, išmetamų e, teršalų standartai būtų lygiai tiek pat griežti čia kaip ir JAV. Kaip suprantu, komisijos narė Jūrova prašo iš Volkswagen bendrovės savanoriško kompensavimo. Vėlgi, teisinės aplinkybės e, skiriasi JAV ir Europoje. Uh, Tačiau, kaip minėjau anksčiau, turime vartotojų apsaugos direktyvą ir tuo pagrindu komisijos nariai jūro dalyvauja procese. Galbūt grįšiu prie jūsų ankstesnio klausimo. Į jį e, supratau, bet ne, nesutinku, kad teisės aktai buvo neaiškus. Uh, jei automobilių gamintojai nori būti sąžiningi, jie gali būti sąžiningi ir dabartiniam aplinkybėm. Ir taškas. Ačiū, ačiū komisijos nariu už tai, kad atvykote. Jūsų atsakymai bus naudingi komiteto darbui. skaičiau dokumentus vadinamam saugiam komitete Ir iš tų dokumentų sudaro įspūdis, kad e, kai kurios valstybės narės e, vilkino veiksmus, kaip Švedija, mano valstybė, kitos veikia gan e, greitai. Žiūrėjau, viena valstybė narė pareiškė, kad turime būti pragmatiški, nesakė, kad turim remtis skaičiais ar argumentais, turime būti pragmatiški. Kitos valstybės narės iš viso nesiginčiu, tiesiog norėjo sulėtinti procedūrą, ją stabdyti, vėlinti balsamą ir taip toliau. Dabar kalbant apie apie e, paketą, jis turi pradėti veikti e, už metų, kaip galima užtikrinti, kad valstybės narės nelietintų atliekamo darbo, kitaip, e, kitaip tariant, kad mūsų rinkėjų reakcija ir komisijos ir jūsų pačios reakcija į skandalą buvo labai aiški. Tai ką daryti su tom valstybėm narėm, kurios nenori imtis veiksmų. Na, dėje turiu pasakyti, kad dabar tik tai galime daryti spaudimą ir mes ir jūs tai turite daryti, kad, kadangi esam galę turinčios institucijos, mes turime daryti spaudimą ir tik tai laikas yra mūsų priešas, kovojame tik tai su laiku jį. Pasiūlymas pateiktas prieš. Prieš metus tikėkime, kad uh, E, sutartą tekstą turėsime kitų metų pradžioje, tada reikės gero bendradarbiavimo su valstybėm narėm. Tačiau e, man atrodo, kad e, na, dabar dauguma jų supranta, kokią situaciją jie supranta ir technologinius iššūkius laukiančius ateityje. Bet galiu, galiu pasakyti, kad uh, su tuo, kas įvyko praeitie, nesusidorosime, jeigu nedarysime spaudimo. Tai vienintelis būdas. Grįšiu prie uh, pono Karinčio klausimo dėl komisijos galių. Paminėsiu vieną jūsų galę, tai yra pražydimo e, procedūra. Uh, ir jūs esate pareiškusi, kad esate pasirengusi naudoti šitą priemonę, ko jūsų pirmtakai ne, nedarė. Ir kitas klausimas. Mes žinome, koks, koks vaizdas yra. Sudarėme tokį vaizdą komitete ir tai uh, gan. Uh, Aišku, buvo, kai klausėmės jūsų pirmtako Tajanio ir komisijos nario Patočniko ir iš tiesų vyko tam tikra kova tarp generalinių direktoratų, kuriem jie atstovavo ir kokie yra mechanizmai, kuries naudodamėsi jūs Europos. Uh, komisija galėtų užtikrinti, kad būtų imtasi veiksmų, jeigu neįgyvendinami Europos teisės aktai. Šį kartą tai buvo automobiliai, kitą kartą galbūt tai bus statybos medžiagos, kurios turėtų būti uždraustos. Ir e, iš tiesų, kaip mes galėtumėm E, už, užtikrinti, kad e, būtų, būtų siunčiamas e, iš tikrųjų signalas. Iki šiol mums nepavyko užtikrinti, kad visos institucijos veiksmingai dirbtų. Ar jūs rengėte kokią nors metodologiją, kad užtikrintumėte, kad ateityje tai nepasikartotų? Taip iš tiesų dirba komisijos narių grupė. Uh, Ir e, turiu e, pasakyti, kad negaliu patvirtinti, nes e, tuomet nebuvau komisijos narė, bet remdamasi tuo, ką, ką aš tikrinau, remdamasi savo turimais įrodymais, galiu pasakyti, kad procesas pareikalavo per nelik daug laiko, nes iš tikrųjų komisija pradėjo darbą 11 metais dėl RD pasiūlymo, šiandien 16 metai ir uh, Dabar tik tai vyksta visos diskusijos, iš tiesų negalime būti to patenkinti. Ir e, kaip tik tai e, todėl penki komisijos nariai ir visa pirmininkas e, tuo užsiema ir aš galiu pasakyti, aš padarysiu viską, kad tokia situacija nepasikartotų ateityje. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai už pareiškimus Aš norėčiau e, su jumis komisijos narė peržvelgti visą grandinę galbūt ir pasižiūrėti, kur galime imtis veiksmų. E, e, pirmiausia, ką prisimenu, kad ištikus finansų krizai vidaus rinko, rinkos komitet vyko diskusijos dėl, dėl to, kad bankai ir bendrovės gali būti per, per nelik dideli, kad, kad, kad žlugtų. Tuo metu buvo minima General Motors, Motors bendrovė. Yeah E, nes žinome, koks e, poveikis e, užimtumui būtų, jeigu tokio dydžio bendrovė žlugtų, nes valstybė turėtų ją nedirbau komisiją e, tuo, tuo, metu, tuo metu. Ir vėlgi aš galiu tik tai pasakyti, e, remdamasi įrodymais, remdamasi diskusijom su savo tarnybom, o jom visiškai pasitikiu. Galiu pasakyti, kad manau, kad galbūt e, galėjom veikti greičiau, bet ne kitaip. Bendrai buvo žinoma, kad e, yra netitikimas e, e, tarp laboratorinių bandymų ir bandymų realiomis sąlygomis. Aišku, komisija pradėjo veikti, bet prireikė pernelyg daug laiko. Ir aš tai pakartosiu. Emisijų skandalas iš tiesų davė postumį, paspartino šitą procesą, bet taip neturėjo būti. Atsiprašau, dar turime klausimų. Na, e, turbūt e, reikia pasakyti, kad reikia tęsti diskusijos vidaus rinkos e, komitete. Apie tai parlamentas jau yra kalbėjęs ir savo rezoliuciją. Kitas dalykas, ką mes darome patys kaip teisėkurinkai, tai, konkurencija tarp bandymo institucijų. Jūsų pasiūlyme dėl tipo patvirtinimo reglamento jūs sakote, kad ne, jie neturėtų priklausyti nuo pramonės sektoriaus. Tai geras pasiūlymas, žingsnis į priekį, bet vis dėlto uh, dirbama yra už mokestį ir yra konkurencija tarp bandymų uh, institucijų. Netgi, netgi jeigu už tai sumoka netiesiogiai uh, pramonės sektorius, netiesiogiai, bet ar pats konkuravimas tarp bandymų institucijų nėra problema, gal tai reikėtų spręsti. Aš nemanau, kad konkurencija yra problema, kadangi tarpusavio pasitikėjimas yra pagrindas, bendros rinkos pagrindas, tai turime tokių institucijų tinklą ir turime pasitikėti jomis, kad, dirb, kad dirbtų vienodom sąlygom, vienodai taikytų teisės aktus. Tai svarbiausias dalykas mums. Dabar situacija tokia, mes žinome, kad kai kurios tipo patvirtinimo institucijos yra silpnesnės, e, kai kurios e, yra geresnės, kitos prastesnės, o taip neturėtų būti ir apdaus rinkos komitete kalbėsime apie standartus. Ir aš galiu pasakyti, kad kalbant apie savanoriškus standartus, MV skundžiasi dėl e, nesažingos konkurencijos, kad e, bandymų tarnybos e, netlieka tinkamai savo darbą. Dėl tipo patvirtinimo institucijų, ar iš tiesų gerai yra, kai savo sudėtyje jos turi ir komercinių pagrindų dirbančią bandymų tarnybą, kaip, pažiūrėjau, Niderlanduose. Atsakysiu į ankstesnį klausimą. Manau, kad valstybės narės e, turi sukurti kompleksinę mokesčių sistemą, kad iš to būtų e, padengtos bandymų išlaidos. Galiu paaiškinti, pavyzdžiui, e, Niderlanduose yra valstybinė tarnyba, bendrųjų reikalų, tačiau kartu ji yra ir komercinė įmonė, kuri teikia bandymų paslaugas pramonės sektoriui. Ar tai ne, nereiškia interesų konflikto? Aš nemanau, kad egzistuoja interesų konfliktas. Dėkoju, bet reikia užtikrinti tokias pat paslaugas E, tie, taip pat ir automobilių gamintojams, pramoniai. Ponas Turmes. Komisijos nariai, sakote, kad tikrai e, imsitės bylų dėl pažeidimų. Matote mane? Ačiū, kad jūs pasakėte, kad jūs galiausiai imsitės teisinių veiksmų dėl pažeidimo, bet dėl nuobaudų, man atrodo, kad e, Nereikia būti išminčiumi, kad suprastumėte, jog galima tą padaryti. Ko jūs laukėte dėl baudų? Ta galima iškart padaryti, jau galėjote prieš metus viską padaryti. Kodėl jūs nieko nedarote? Galiu tik pakartoti tai, ką sakiau. Mes neturime deramo išsamaus pagrindo tam, bet imsiuos veiksmų kaip galima greičiau bet jūs sakote, kad kai kurios vyriausybės jums nesuteikia informacijos. Tai kiek jūs dar norite, kad jūs kvailintų? Būtų kvaila e, vyriausybėms suteikti jums informaciją, nes jos žino, kad gaus baudas, e, kai pateiks tą informaciją, man atrodo, yra absurdiška laukti. Galiu patikrinti jūs, kad mes E, lauksime nelgiau kaip keletą savaičių ir tada jau pradėsime pažeidimo procedūras. Be jungtinės tyrimų centras vienintelis tai yra beje e, vienintelė vieta bandymų Europoje, kur nepriklauso nuo automobilių pramonės. Kodėl jūs nepasitelkėte jų plačiau? Ar galite patvirtinti kai ką? Laiške atsakymė jūs sakote, kad šis centras yra pasirengęs tikrinti ir atlikti pakartotinę patikrą. Tai ar jūs tikrai rimtai kalbate? Jeigu kas nors paprašytų šį e, centrą, kreiptųsi į centrą, jūs leistumėte jam dirbti? Dabar mes e, pasitelkėme ekspertinės žinias šio centro. E, E, tyrimų rezultatus tiek, kiek galime. Bet su mūsų tipo patvirtinimo sistema e, įtrauksime visiškai šį centrą. Mes gerai bendradarbiaujame su e, šiuo jungtiniu tyrimų centru. Beveik visiškai įtraukę esame, bet kai bus nauja tipo patvirtinimo procedūra patvirtina, visiškai įtrauksime. Taigi, jeigu nacionalinė institucija kreiptųsi į šį centrą pagalbos, ar leistumėte centrui tą padaryti? Taip? Taip tai kodėl tas centras atsisako e, patenkinti Valerijos Sensari e, prokurorės Italijos prašymą patikrinti Porsche automobilį prieš keletą savaičių. Tai ar jūs esate pasirengę e, panaudoti centrą, ar jūs pridengėte pramonę? Mes norime visiškai panaudoti šį centrą. Žinau, kad yra tokia teismo byla, bet mes e, ekspertizę žinias sutelktas šio centro naudojimus. Bet jeigu Italijos prokurorė kreipiasi į jūs ir prašo, kad centro laboratorijos būtų suteiktos tam, kad būtų galima patvirtinti Porsche automobilį, kodėl jūs atsisakote, tai yra kokia nors priežastis tam? Nežinau jokių detalių susijusių su šia byla, tačiau, kiek žinau, e, Tai yra e, teismo bylas susijusi ne su tipo atvirtinimo institucija, bet teismas e, prašė paaiškinimų iš jungtinio tyrimo centro. Gal vėliau aš galėsiu paaiškinti. Gerai, bet šis pas per tas savaitės šis e, centras Euro 6 patikras atliko. Ir atrodo, kad E, visi ar e, bent jau keletas man parodė, kad nesilaikoma standartų. Tai kodėl jūs to viešai nepasakėte, jūs slepiate labai svarbius duomenis apie tai, ką įvertino Junktinis tyrimų centras jūs, komisijos e, narė, e, atsisakote paskelbti tokius duomenys. 2010 metais komisija panašiai elgėsi. Kodėl? Ir jūs sakote, kad yra pažangos. Aš nieko neslėpiu jokių duomenų. Jeigu norite kokiu nors duomenų iš manęs, prašau paprašyti, išskyrus tam tikrus asmeninius duomenys aš galiu viską skaidriai jums pateikti, viską pradžioje jau tą sakiau labai aiškiai. Taigi įsproje buvo paprašyta tų duomenų, bet mes negavome. Ar jūs dabar e, duosite, suteiksite mums tuos duomenys? 360 dokumentų pateikta jums, aš kalbu apie Euro 6 tyrimus, kurie atlikti buvo neseniai mums reikėtų. Aš esu pasirengusi jums suteikti tą informaciją. Pone Turmesai, ar turite papildomų klausimų dėl duomenų? Tada, jeigu taip yra, tai kreipkitės į sekretoriatą ir mes užtikrinsime gerą bendradarbiavimą. Aš iš savo pozicijų galiu pasakyti, kad nieko nenorėjau nuo jūsų nuslėpti, išskyrus asmeninius duomenis. O dėl teismo bylos dar detalių galima taip gerai. Pone Eivi. Dėkui pirmininkė, komisijos narė Bienkovska. Norėčiau jūsų paklausti, kas jų, koks jūsų yra galutinis tikslas? 2007 e, metų 715 reglamentas. Koks yra jo tikslas? Susijęs su juo. Koks yra pagrindinis tikslas reglamento? kas yra man pagrindinis tikslas, reglamento tikslas - mažiau emisijų Europoje, geresnė tik patvirtinimo sistema. Ir aš tikrai kovoju už tai, mes nesustosime. Toks yra pagrindinis tikslas. Puiku. Taip pat norėčiau paklausti jūsų, kaip interpretuotumėte penktąjį straipsnį ir realiosios naudojimo sąlygos. Prašyčiau, kad išaiškintumėte šitą straipsnį realios naudojimo sąlygos. Kaip sakiau, iki metų pabaigos parengsime gairias visiems, ne tik valstybėms narėms, bet visiems visiems apie tai, kaip taikyti priimtus teisės aktus, kurie dabar galioja. Kadangi yra daug uh, Mm, mums atrodo, kad viskas yra aišku ir skaidru, bet girdime iš valstybių narių dabar, kad joms kilo neiškumų. Tokiu būdu parengsime gairias iki gruodžio mėnesio, pradžioje gruodžio. Jūsų nuomonė. Ar emisijos turėtų būti vertinamos laboratorijose ar realiomis sąlygomis? ir automobilių gamintojai ar turėtų siekti įgyvendinti laboratorijose nustatytos sąlygas ar realiame pasaulyje. Viskas aišku, dėl to aš ir kovoju už tai, kad būtų patvirtintas priemonės dėl įvertinimo emisijų realiomis sąlygomis. Mes siūlome e, du priemonių rinkinius. Tikiuosi, kad viskas praėjus kitais metais paaiškės. Mes e, vertiname visą sistemą, pradėjome šiais metais, jeigu šiais mėnesį iki spalio parengsime pirmus rezultatus, aš jums žinoma pateiksiu mūsų išvadas, e, monitoringo stebėsenos pirmieji rezultatai bus paskelbti tuo metu. Ir e, mes taip pat gilinamės į emisijų strategijas automobilių gamintojų nuo gegužės mėnesio. Ir aiškus atsakymas yra ne laboratoriniai bandymai, o realiosios e, važiavimo sąlygos. Būtent to mes norime. Dėkoju. Man svarbu ne į ateitį e, dabar e, nukreipti žvilgsnį, bet pasižiūrėti į ateitį. Kodėl taip uh, už tiek užtruko Kol nauja teisės aktai buvo pasiūlyti, iš tikrųjų aštuonerių metų prireikė komisijai parengti naują pasiūlymą. Taip, tikrai per ilgai viskas užtruko. Taip, aš sutinku su tuo. Man tai per il... atrodo, kas per ilgai užtruko 80 metų bet ir pirmiausiai taryba, valstybės narės, kai kurios darbo grupės skirtingų ligmenų, visi su tuo susiję. Aš dirbdama komisijoje e, žinau, kaip viskas buvo prieš e, Volkswageno skandalą, emisijų skandalą. Žinau, kaip buvo sudėtinga e, svarstyti nors ką su valstybės narėmis ir rasti geras išvadas, ne bet kokias, bet geras. Dar vienas klausimas jums leidus. Jau galima. Dvyliktasis straipsnis. E, jame parašyta, kad e, turi būti e, numatomas paskatos už aukštesnio eurostandarto automobilių įsigijimą aukštesnės klasės. Ar tai yra susijęs su teršalais? Kai kurie iš tų automobilių 6-7 kartus daugiau išmeta mm, iš metalų. Ar kalbame apie uh, priemokas, kai atiduodami automobiliai į savartynus? tiek tikrinant automobilius, tiek dėl kitų paskatų valstybės narės, e, tiek dėl tikrinimo, tiek paskatų valstybės narės yra atsakingos. Aš sutinku su tuo, kaip, ką jau sakiau e, per savo pirminį pasisakymą. Kaip galima parduoti automobilius Graikija, pavyzdžiui, kurių emisijos yra penkis, keturis ar šešis kartus aukštesnės, negu kad nurodyta charakteristikose. Jūs sakote, kad reikia kalbėti apie praeitį, bet manau, kad reikia e, nepamiršti, pavyzdžiui, paskatų už elektromobilius. Tai yra mintis ateičiai. E, toliau. E, antras etapas, ponas Belet. Dėkuoju, pirmininkė. Aš prieš jūs eidžiu komisijos narė. E, neblogai jūs pažįstu. Puiku. Norėjau jūsų paklausti apie JAV. Persikelkime į JAV, į aplinkosaugos agentūrą. Praeitie buvo nustatyta, kad sunkės svorių transporto priemonių gamintojai e, naudojo išdenimo įrangą. Ar jūs bendradarbiaujate su aplinkos saugos agentūra? Mes tikriausiai iš jų galime ir pasimokyti. Nes e, būtų visai neblogai, jeigu bendradarbiautų šios agentūros ir komisijos tarnybos. Kiek žinau, nėra tokio bendarbiavimo, bent jau dabar bet mes jau pasimokėme ir pasitelksime šios agentūros e, patirtį, ekspertinės žinias, tiksliau mes, kurios jau sukoptos prieš daugybę metų sunkia svorių transporto priemonių klausimų. Mūsų pasiūlymai yra kitokie negu amerikiečių sistema, kad e, apibrėžia, bet tikslas yra panašus. Europoje nenumatyta prievolė e, automobilių gamintojams atskleisti emisijų planus, bet ES teisės aktuose tai atsiras ir dirbame toliau. Šiandien e, daug apie tai kalbama buvo ir per praėjusią savaitės, kad e, JAV išdedimo įranga yra apibriešta kur kas tiksliau aiškiau negu Europoje ir dėl to interpretavimas yra paprastesnis. Tai kodėl mes negalime nukopijuoti e, jų patirties ir pateikti pasiūlymą, pakeisti, apibriešti ir panaudoti JAV. Apibriešti pirmiausia, mes pateiksime gairias, bet visai yra įmanoma, kad bus galima pakoreguoti pasiūlymą. Tačiau manau, kad dabar Gal to ir nereikės po to, kai atsirado naujas pasiūlymas dėl tipo patvirtinimo ir e, vairavimo realiomis sąlygomis bandymų. Pane Bonifo. Kristin. Mano sąraše kitaip surašyta, sako pirmininkė. Aš suteiksiu Jums žodį, sako pirminkė vėliau. Matau, kad Jūs atėjote. Praš, prašom. Dėkoju. Pirminkė, norėčiau vokiškai Jūsų paklausti. E, Gerbimo komisijos narė. Aš esu tikras, kad jūs puikiai žinote, jog yra 2007 e, metais patvirtintas reglamentas 692-2008. Jame mm, konkrečiai mm, pasakyta, kaip turi e, būti atliekamos patikros. Ar jūs žinote apie šį reglamentą? Jeigu taip, tai noriu paminėti e, devintąją, e, devintąjį straipsnį e, ir kalbama ten apie šeštąjį tipą, kuris apibrėžia, kaip turi būti atliekamos patikros bandymai. bandymai. Ir labai keista, kad taikoma tai benziniams varikliams, o ne dizeliniams. Europoje problema yra ta, kad šis reglamentas nederamai, nėra pakankamai gerai gyvendamas. Mano klausimas buvo toks. Ar yra normalu tikrinti benzininius variklius, o ne dizelinius? ypač tuos, kurie išskiria daugiau azoto oksidų emisijų. Aišku, kad tai nenormalu ir mes turime pakeisti. Gerai, tęsiu vokiškai, sako klausėjas. Neteisingai nustatytas laikrodis, jums dar keturios minutės liko, sako pirmininkė. Dėkoju. Komisijos narė. Šis minėtas įgyvendinimo reglamentas e, neįtraukia dizelinių variklių jų gamintojai, tokių variklių gamintojai turi raštiškai patvirtinti, kad variklis yra patikrintas dėl emisijų. Ir kad to pakanka. Dėl to kyla atitinkama problema. E, savo ruoštų gamintojas sakys, kad reikia tam tikros temperatūros, e, kad nebūtų pakengta varikliui. Ir daugelis dizelinių variklių pagal e, šeštąjį standartą e, funkcionuoja visai gerai. Ne, nekalbame dabar apie septintą, taigi atsiranda prieštara. E, reikia pakoreguoti tam tikrą temperatūrų, taip vadinamą langą, e, nes kitaip sakoma, kad e, galim būti pakengta varikliui. Ar taip jūsų nuomonė tinka daryti? Jūs dabar kalbėjote apie atvejį, kai kur mes norime pakeisti, kur mes norime pakeisti situaciją, nes yra iš tikrųjų prieštara. Uh, Mūsų pasiūlyme dėl tipo patvirtinimo, dėl realių vairavimo sąlygų numatytas tam tikros prievolės labai rimtos valstybėms narėms. Tai bus ne tik komisijos, bet e, bendroji atsakomybė. Komisija, aišku, e, imsis prižiūrėtojo vaidmens. Taip supratau, ačiū. Kitas klausimas. Nežinau, jūs sutiksite su manimi. Manau, kad taip pat e, paminėsiu vieną prieštarą. Kodėl komisija nepastelkė dokumentų, nes pirmoji pastraipa numato komisijai galės reikalauti informacijos iš nacionalinių valdžios institucijų. Ir norėčiau paklausti, ar dėl kokios nors priežasties konkrečios komisija to nepadarė užtruko viskas labai ilgai. Ar nemanote, kad tai yra klaida dėl priežiūros? Ar manote, kad komisija turėjo pareikalauti dokumentų, ypač kai išaiškėjo, kad reikia imtis veiksmų? Ta sakė ponas Potočnikas, e, kai anksčiau su mumis kalbėjo. Ir e, kai kur emisijos matome, kuris ateis daug aukštesnės, negu kad tikėjosi komisija. Mes turime tikrai galių reikalauti e, informacijos. Taip, tiesa. Aš savo neturiu, aš asmeniškai pagal savo kompetenciją neturiu tokių galių. Jūs turite galių. Gal dabar šiek tiek nukrypsiu, bet bendrosios rinkos priemonių rinkinyje e, siekėme įdėkti bendrosios rinkos informacijos taisyklę. Tai bus e, panašu į priemonės, kurias turės konkurencijos reikalų komisaras. Aš noriu vokiškai perskaitysiu Jums vieną sakinį, gal Jūs susėsite ausnes, tai yra paskutinis sakinys devintajame straipsnėje, taigi skaitau vokiškai. Europos komisijai paprašius tipo tvirtinimo institucija teikia informaciją apie e, sistemą, kuri išbandyta e, ir emisijas žemose temperatūrose. Taigi yra numatytas komisijos vaidmo. Aš turiu patikrinti ir atsakysiu jums vėliau. Pone von, von Thun und Honstein. Kodėl atėmėte mano mikrofoną? Ačiū. Ačiū komisijos narė, kad atvykote ir ačiū už tokį ryštą siekiant reformuoti ES tipo atvirtimo sistemą, įdėgiant e, realaus vairavimo e, sąlygas ir ačiū, kad bendradarbiavote su mumis. Skaidrumas tikrai e, dalykas yra, kurio mums trūksta. Labai buvo malonu išklausyti tai, ką Jūs pasakėte, atsakydama į kolegų klausimus. Bet jūs pati sakėte, yra, kad yra gėdinga tai, jog viskas užtruko taip ilgai. Ir kad pamatėme e, tuos skandalus, kad viskas buvo slepiama taip ilgai. Ir dabar aš įsivaizduoju, kad e, vartotojai dar mažiau pasitikė ES institucijomis dėl to, kas įvyko ir, dėl, ir todėl, kad viskas taip užtruko. Ir jūs e, sakėte, kad reikia visiems dirbti kartu, stumti e, tam tikras priemonės, kad pokyčiai kaip galima greičiau būtų įdėkti. Ir Kaip jūs ketinate užtikrinti, kad Europos komisija ir institucijos imsis lyderio vaidmens, ypač sprendžiant Volkswageno bylą? kad būtų galima sugražinti pasitikėjimą. Jūs apie tai kalbėjote, bet gal jūs gal dar galėtumėte išsameu papasakoti, kaip įsivaizduojate e, užtikrinti Europos komisijos institucijų lyderystę. Mes, komisija ir aš asmeniškai pademonstravome politinę valią įsigilinti šią problemą ir uh, kartu spręsti ją su valstybės narėmis. Tai buvo nuo pat pradžių. Paskui valstybės narės e, sureagavo e, visiškai pozityviai į norą komisijai imtis lyderio vaidmens, politinio lyderio vaidmens. Ir buvo labai aišku, kad mes norėjome e, išsiaiškinti, kas įvyko, norėjome užsikrinti skaidrumą. E, Norime kompensacijų e, vartotojams Europos, panašių į JAV, tai nereiškia, kad vienodų, bet e, palygintinų. Ir taip pat norime bitsingų tikslų ateičiai. E, tada prasidėjo problemas, bet nuo pradžių aš šiaip, aš sutinku, kad mane kaltina dėl to, už ką aš atsakinga, bet ne už tai, dėl ko neturiu jokių galių. Mes iš tikrųjų ėmėmės lyderystės, norime vadovauti visam procesui, tą darome nuo pat pradžių. E, dalyvavome transporto taryboje, bendrosios rinkos aplinkos e, taryboje, svarstame šios klausimus su valstybės narėmis ir man atrodo, kad tai yra labai aiškus Europos e, komisijos politinės valios signalas. E, prašom, dar žodis jums, bet prašom laikytis laiko ribų. Kalba ponas. E, kolegos ponas Hertogas paklausė labai įdomus dalyko, bet neišbaigtas gal buvo jo klausimas. E, tai yra klausimas dėl 2008 metų reglamento direktyvos 692. Jūs e, pateikėte atsakymą ir sakėte, kad e, nėra jūsų aiškios teisės pagal šią direktyvą. Ar e, tikrai taip? Jūs atsakėte klausimą, bet man atrodo, kad jūs nesupratote turinio klausimo. Tie reikalavimai reglamente susijęs su gamintojo prievolė pateikti tipo tvirtinimo institucijai tam tikrą informaciją dėl strategijos e, skirtos kontroliuoti azoto oksidams. Ir mes šių metų, gegužės mėnesį, pradėjome viską. Aš žinau, kokios yra mano prievolės ir galios šioje srityje, bet kad tai yra tas pats klausimas, kuris buvo pateiktas anksčiau. Aš nenoriu dabar išradinėti nieko ir vėliau grįšiu prie jo. Taigi mes gausime išsako, išsamą atsakymą, taip, iš jūsų. Kitas klausimas. Jūs sakėte, kad Jūs neten, jūsų netenkina valstybių narių reakcijos ir jūs e, dar laukiate papildomos informacijos, kad būtų galima imtis tolesnių veiksmų. Gal galėtumėte mums trumpai pasakyti, kokios informacijos jūs ieškote, kad e, galėtumėte imtis veiksmų. Aš sakiau, kad ataskaitos yra pateiktos, ataskaitos, tyriamosios ataskaitos yra bendro pobūdžio iš valstybių narių. Aš laukiu detalesnių techninio pobūdžio atsakymų iš valstybių narių mini, transporto ministrų. Ir mes turime dirbti taryboje, skirtingose tarybose, palaikydami uh, dialogas su valstybėmis narėmis ir be abejonės aš tikiuosi ir jūsų palaikymo. Žinoma, aš gausiu reikalaujamą reikalingą informaciją ir atsakymus, bet tai užtrink, užtrunka daugiau laiko negu kad būtų galima įsivaizduoti. Kokiųgi techninių duomenų ir iš kurių valstybių narių jums reikia. Visos keturios ataskaitos iš Vokietijos, Italijos, Junktinės karalystės, ir Prancūzijos turi tam tikrų spragų. Ačiū dabar, ponia Bonifa. Dėkoju. Kalbėsiu prancūziškai. 2015 m. spalio mėnesį CTVM po Dieselgate skandalo kalbėjo apie to skandalo detalės. Ir susitikime buvo sakoma, kad Junktinių tyrimų centras nagrinės tokius įtaisus ir pateiks atsakymą. Aš įsivaizduoju, kad Junktinių tyrimų centras turėjo įgaliojimus tirti išderinimo įtaisus. Tai pirmas mano klausimas. Antras klausimas. Gal galėtumėte pateikti mums papildomos informacijos apie pogrupį kuris buvo įsteigtas ir su kuriuo buvo siejamas jungtinių tyrimų centras. Aš kalbu apie standartinį bandymų protokolą. Taip. Šio techninio komiteto posėdžio metu jungtinių tyrimų centrui buvo suteiktas įgaliojimas aptarti tuos uh, netitikimus tarp laboratorinių bandymų ir bandymų realiomis vairavimo sąlygomis. Koks buvo jūsų antras klausimas? Please send us. Ar galėtumėte atsiųsti mums Junktinių tyrimų centro duomenis, nes mes lankėmės įsproje ir Junktinio tyrimo centro direktorius sakė, kad jis neturėjo niekuomet jokių įgaliojimų atrasti išderinimo įtaisus. Žinoma, jie jų neieškojo ir nenagrinėjo, nes jie tyrinėjo netitikimus pastebėtus tarp laboratorinių bandymų ir bandymų atliekamų realiomis vairavimo sąlygomis. Bet jie netirinėjo šitų išderinimo įtaisų. Tai Spalio mėnesį buvo pasakyta, kad kuriama bendra darbo grupė su Junktiniu tyrimų centru, kuri ieškos išderinimo įtaiso. Ar toks protokolas buvo parengtas, nes Junktinių tyrimų centras dirbo su išderinimo įtaisais? Atsiprašau, bet aš neturiu tokio pobūdžio informacijos. Uh, keletą metų jau yra žinoma, kad yra netitikimų tarp laboratorinių bandymų rezultatų ir rezultatų atliekant bandymus realiomis vairavimo sąlygomis. Aš nežinau, neturiu jokios informacijos apie Junktinių tyrimų centro atliktus tyrimus susijusius su išderinimo įtaisais. Komisija yra parengusi ataskaitą ir ketvirtame puslapyje yra kalbama apie tokį pogrupį. Tokį dokumentą parengėme ne mes, o jūsų institucija. Pone Šulce, ar jūs norėsite visas šešias minutės iš karto išnaudoti? Gerai. Stengiuosi suteikti vienodas teisės visiems sako pirmininkė. Ačiū komisijos narė, džiaugiuosi matydamas jūs čia. Labai e, svarbu, kad jūs atvykote, kad suprastumėte, kaip masto komisija. Per pastarąsias e, savaitės pas mus lankėsi jūsų pirmtakai. Pirmiausia, turėčiau jums e, klausimą susijusi su jūsų pačios požiūrį. Kaip jūs manote, kaip jūs uh, suprantate techninės e, šio klausimo detalės? Ar jums pavyko įsigilinti į šios sudėtingus techninius aspektus? Na taip, mes gilinamės, bet galbūt nepakankamai greitai. Dabar turime techninių duomenų, bet nepakankamai, kad galėtume pradėti pažeidimo procedūras. Entschuldigung, dann habe ich mich entweder falsch ausgedrückt oder es ist falsch übersetzt worden. Ich, ich frage, ob. Ačiū. Aš klausiu jūsų konkrečiai, ar jūs susipažinote su techninėmis detalėmis. Aš pats esu inžinierius. Jūs e, patėte savo atsakymus šį vakarą. Ir turiu aš jums pasakyti, kad man pačiam ne visiškai aišku, ką jūs sakėte. Aš čia kalbu apie konkrečias detalės. Jūs sakėte, kad nėra pakankamai įrodymų, kad būtų galima pradėti pažeidimo procedūras, bet jūs taip pat sakėte, kad teisės aktų tolesnis interpretavimas nėra e, priimtinas, kalbant apie temperatūras. Jūs kalbėjote apie įrenginių laikim, laikimą naudojimą ir galimą jų atjungimą. Ir atrodo, kad jūs nesate įsigilinusi į visas techninės su šio klausimu susijusias detalės. Aš asmeniškai nesu įsigilinusi į visas detalės, aš nesu inžinierė ir tikrai negaliu spręsti dėl techninių uh, detalių. Aš esu komisijos narė ir aš tikrai pasitikiu savo tarnybą. Jie man viską aiškina ir aš pateikiu Jums keletą pavyzdžių susijusių su temperatūra, su automobilių pardavimu Graikijai. Visą tai man yra labai aišku. Be jokios abejonės aš galiu pasitikėti ir pasikliauti tą informaciją, kurią gaunu iš savo tarnybų. Ir mm, mano žmonės pateikia man informaciją aiškiai ir visą informaciją, kuri man yra reikalinga. Aš niekuomet nebūsiu pakankamai drasi, kad galėčiau spręsti dėl tokių techninių klausimų, kaip pavyzdžiui atitikties faktorių. Um, mehr... Ačiū. Turiu ir kito, kitų klausimų, jums leidus. Jūs sakėte, kad. Uh, norėtumėte, kad, pavyzdžiui, Volkswagen įmonė imtųsi savanoriškų žingsnių, kom, išmokėdama kompensacijas vartotojams. E, jūs kalbėjote apie panašias kompensacijas, ką jūs turite omenyje. Techninė prasme, e, Junktinėse Amerikos valstijose yra problemų, JAV nėra išsprendusi visų techninių klausimų. Ten taip pat kyla sunkumų dėl verčių nustatymo. Uh, Taigi aš norėčiau jūsų paklausti, kokiu pagrindu remiantis jūs reikalaujate išmokėti kompensacijas. Ir jūsų nuomonė neprimtina nesumokėti tokias kompensacijas. Europos vartotojai yra sumokėję už savo transporto priemonės, manydami, kad tos priemonės buvo švarios, bet jie buvo apgauti, vartotojai sumokėjo nemažus pinigus už įsigytus automobilius. Kurgi glūdi problema? Aš nematau jokios geros valios ženklų iš šio automobilių gamintojo, bandant bet kokiu būdu kompensuoti vartotojams patirtus nuostolius. Automobilių gamintojai siunčia oficialius laiškus vartotojams, teikdami, kad mes pakeisime įtaisus naujais. Ne taip viskas turėtų būti. Aš nereikalauju tokios pačios pinigų sumos, bet automobilių gamintojas turėtų pademonstruoti pagarbo, pagarbą vartotojams. Toks yra mano požiūris. Ir to aš nematau. Diskutuodama su Volkswagen, Ne vieną kartą susitikusi su jų atstovais nemačiau jokios geros valios pavyzdžių, ženklų ir atvirumo vartotojams. Aš matau, kad tai yra problema, nes tai yra europinė įmonė ir ji priklauso nuo Europos vartotojų. Trys minutės dviem klausimam atsakyti nėra priimtina, pirmininkė, bet jūs visuomet galite nutraukti. Uh, komisijos narę. Na, iš mandagumo nenorėjau nutraukti komisijos narės, bet aišku, galima vengti klausimų atsakinėjant juos taip ilgai. Ponas Gebrandi. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos narė. Mes žinome, kad Europos komisija yra tarsi vienovės šviturys bet viduje yra labai daug mūšių. Keletas komisijos narių, jūsų pirmtako, mums jau sakė, kad buvo kovų tarp pramonės ir aplinkosaugos generalinių direktorato šiuo konkrečiu klausimu. Aplinkosaugos generalinis direktoratas vis spaudė pramonės generalinį direktoratą, kad būtų paspartintas RDE procesas buvo keičiamasi laiškais, ponas Tajanis, ponas Potočnikas, generaliniai direktoriai keitėsi laiškais, bet vaizdas yra nelabai koks. Ir e, savo atsakymuose raštu jūs teikiate, kad apie tai jūs buvote informuota raštu. Papasakokite, kaip jūs buvote informuota apie tai, kas vyko, kokios kovos vyko tarp aplinkosaugos ir pramonės generalinių direktoratų. Aš atsakinga už šį klausimą 22 mėnesius, nuo to laiko, kai pradėjau eiti šias pareigas. Ir e, turiu pasakyti, kad mes e, gan neblogai bendradarbiaujame. Aš siekiau pateikti ambicingus pasiūlymus. Ir jau sakiau, kad mane ne visiškai tenkina pasiektas kompromisas, bet jis nėra blogas. Taigi aš galiu atsakyti tik už tuos mėnesius, kuriuos dirbu šį darbą ir daugiau už nieką kitą. Taip, bet Folkenbergo laiške aiškiai pasakyta, kad jis dar kartą bando imtis priemonių ir dar kartą generalinis direktoratas nesi, nesureagavo, dar kartą klausimas buvo atidėtas svarstyti ir jis taip pat kalba apie valstybės nares ir jų nuoseklumą. Ar jums pažįstama ta situacija, apie kurią kalba ponas Kolkenberg savo laiške, nes jūs padėtį perėmėte iš savo pirmtako. Žinoma, žinau apie tuos laiškus, bet nuo pat pirmos akimirkos perėmus šias pareigas siekiau, kad generaliniai direktoratai dirbtų tinkamai, greitai ir sparčiai ir aš esu atsakinga tik už šį 22 mėnesių laikotarpį. Aš pati savęs klausiau, ar mano tarnyba nuo 14 metų lapkričio pirmos dienos galėtų dirbti sparčiau, greičiau ir efektyviau. Taip, bet kaip Ar taip nebuvo šiam direktoratui vadovaujant jūsų pirmtakui. Na nežinau, aš nedirbau komisijoje tuo metu. Pone Šaldemoze, prašom. Ačiū. Mes šį vakarą daug klausimų aptarėme, kalbėjome apie išdarnimo įtaisus ir išdarnimo įtaisų strategiją. Jūs sakėte, kad tai yra akivaizdžiai uždrausta ir valstybės narės to net nekvestionavo. Bet man įdomu, kodėl mes turime dvi skirtingas išderinimo įtaisų ir strategijų apibrieštis taikomas lengviesiams ir sunkiesiams automobiliams, kodėl ne, mes neturime vienos apibriešties. Iš techninės pusės ir apibrieščių pusės reikėtų daryti skirtumą tarp mažų automobilių ir sunkiųjų transporto priemonių. Visa tai bus patikslinta antrajame RDE pakete. Aš pati galvojau apie įtaisus sunkiasvorėse transporto priemonėse ir lengvosiuose transporto priemonėse. Mums prireikia iš tiesų metų kad tas įtaisas būtų sumažintas ir įtaisytas į lengvuosius automobilius. Taigi situacija, kalbant apie sunkės svorus ir lengvuosius automobilius, yra skirtinga. Žinoma, aš tą suprantu, bet gamintojams atrodo ne visiškai buvo aišku, kad negalima naudoti išderinimo įtaisų. Ir tai yra akivaizdžiai nurodyta sunkia, sunkiųjų transporto priemonių teisės aktuose. Jūs kalbate apie ES priežiūrą, tvirtinant tipą. ES priežiūra yra apibūdinta 9 straipsnėje. Kad būtų galima vykdyti tokią europinę priežiūrą, reikia duomenų iš valstybių narių. Akivaizdu, kad tokius duomenys gauti šiuo metu yra sudėtinga. Uh, Mes tarsi įtariame problemą ir ar tokiu atveju Junktinės tyrimų centras gali įsikišti ir atlikti tyrimus Junktinės Amerikos valstijose taip veikiama. Ar nevyriausybinėms organizacijoms bus leista teikti pasiūlymus ir ar jūs rūpinsitės, kad sistema būtų prižiūrima ir tikrinama. Kalbant apie mūsų pasiūlymą, viskas taip ir yra numatyta. Jeigu nevyriausybinės organizacijos kažką pastebi, jos galės teikti informaciją, bet dabar padėtis yra kitokia. Administracinėme susitarime, jeigu teisės aktas bus patvirtintas, jūs raginsite e, būti visus aktyvesniems. Taip. E, ponas Dejong. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau tęsti klausimą susijusius tipo patvirtinimo institucijomis. Komisija yra įsteigusi ekspertų grupę, ji veikia nuo 2010 metų. Augimo generalinis direktoratas kalba apie tai, kad nebuvo aptarta, aptarti netitikimai tarp neralių vairavimo sąlygų ir laboratorinių bandymų. Ar komisija yra kėlusi šį klausimą? Ne, aš to nesu dariusi, bet galbūt mes tą padarysime, nes kaip tik dabar pradėjome svarstyti visą tai. Jūs esate teisus, šis klausimas anksčiau nebuvo svarstytas. Dėkoju. Aš taip pat galvoju apie jūsų mūšį su Volkswagenu dėl vartotojų. Kaip jūs manote, Ką jūs dar galėtumėte padaryti Volkswagen atžvilgiu? Ar komisija turi tam tikrų priemonių? Ir ar komisija gali pasakyti, kad jeigu nebendradarbiausite su mumis, neturėsite jokių galimybių gauti lengvatų ateityje? Ir kaip Jūs manote, ar vartotojų e, organizacijos galėtų imtis bendrų priemonių? šiuo atveju. Taip, mes bendradarbiavome su vartotojų organizacijomis ir komisijos narė Jurova. E, rugsėjo 8 dieną vyko susitikimas, galbūt e, bus pateikti pasiūlymai, bet aš pati galiu imtis tik tokių veiksmų. Jeigu kažkas vyksta ne taip, kaip turi vykti, tuomet yra taikomos nuobaudos ir pradedama pažeidimo procedūra. E, pone Jurova, komisijos narė turi daugiau galių šioje srityje. Kodėl Jūs manote, kad tos sumos, kurias turėtų gauti vartotojai, turėtų būti mažesnės negu kad e, sumos, kurias gauna JAV vartotojai. Na, nenorėčiau dabar leistis į detalės, bet aš norėčiau, kad automobilių gamintojai pademonstruotų gerą valią. Tik tuomet mes galėsime leistis į tolesnės diskusijas. Iš automobilių vartotojų aš nematau jokių e, pasiūlymų dėl kompensacijų. Volkswagenas atšaukia automobilius ir e, bando įdėkti naujas, naujus įtaisus automobiliuose. Ar jūs atliksite tyrimus, tolesnius tyrimus susijusius su, su tokių įtaisų matavimo rezultatais? Žinoma, aš e, nebūsiu tokia patikli ir be jokios abejonės nauja kompiuterinė programa turėtų užtikrinti mažesnės emisijas. Galiausiai pone Deli. Na, negaliausiai, bet paskutinę užduosianti klausimus komisijos nariai. Madame Bienkuska, moi je vous... Pone Jankovska, aš įsiklausiau tai, ką jūs sakėte. Jūs sakėte, kad jūs norite, jog bandymai būtų suderinti visoje Europos Sąjungoje. Jūs sakėte, kad nebepasitikite valstybės, valstybės narėmis. Bet e, kodėl jūs neįsilgėte e, taip, kaip jūsų pirmtokas ponas Tajani, kuris atvirai mums pasakė, jog nori, kad, jis nori, kad būtų nepriklausoma agentūra e, įkurta ES, kuri prižiūrėtų, kaip laikomasi normų patvirtintų dėl automobilių emisijos. Taigi, ką jūs galvote apie nepriklausomą ES agentūrą, vieną tokią? E, tai nėra mano minti, mintis. Nepritariu tam. Tai susijęs su našta papildoma, sąnaudomis ir laiku. Manau, kad Europos komisijos priežiūros dabar pakaktų ir kad tai pasiteisins. Nenoriu jokios Europinės agentūros. E, bet jūs dabar prieštaraujate e, tam, kas buvo pasakyta. Taip, geriau būtų, kad komisija e, atliktų priežiūrą ir kad gerai, taip, bet jeigu komisija būtų gerai viską dariusi, tai nebūtų tokios situacijos kaip dabar, kad yra. Dar gal paskui lauksime dešimt metų ir paskui bus e, įvairių įtarimų, nebus gerai atliekami bandymai Taigi yra problema ir šiandien kontrolės e, sityje reikia užtikrinti tokią kontrolės agentūrą ir visiškai nesuprantu, kodėl jūs dabar ne, nesate patenkinta valstybės narėmis. Ir e, sakote, kad e, reikia pasitelkti e, forumą, kuris e, yra atsakingas už e, tipo tvirtinimą. Ir taip pat sakote, kad jūs tuo nepasitikite ir nenorite agentūros. Aš nesuprantu, kodėl jūs nenorite. Tai yra susijęs su uh, sąnaudomis, uh, tai yra stabdys didžiausias. Nemanau, kad uh, mano teiginiuose yra prieštaravimo. Naujame tipo patvirtinimo sistemos pasiūlyme komisija turės pati įgaliojimus tikrinti ir kartu su jungtiniu tyrimų centru uh, tikrinti automobilius, taip pat turės galių numatyti baudas e, valstybės narėms gana didelės ir manau, kad to pakanka. Mums nereikia Europos agentūrų dar kam nors. Pakanka tokių priežios galių, tai bus gana e, plačios e, galios, kaip kad numatyta mūsų pasiūlyme. Pone Bienkovska, bet jūs taip pat sakėte, kad kai kurie nacionaliniai tyrimai e, yra problematiški, skaitant e, Prancūzijos, kad yra skylių ir kas iš tikrųjų, ko trūksta, kas tie trūkumai. Tai yra labai techniški dalykai. Tai bus pagrindas mums pradėti pažinimo procedūrą. Jeigu e, tai netitiks ES reikalavimų, tai ką mes nustatysime. Bet, kaip sakiau, ateityje komisija reikalavimų nesilaikymo atveju turės galimybę numatyti baudas. Pirmininkė neleidžia kalbėtojai kalbėti, tai yra ne keturias minutės, visiems vienodai e, taikomi reikalavimai. E,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 Voilà. Koliks. Kolegos, siūlau iš karto pereiti prie antrosios klausimo dalies. Dalyvaujant komisijos nariui Velai, jis atsakingas už aplinkosaugą, tai labai svarbu mūsų komiteto darbui. Ir iš karto suteiksiu žodį Jums, komisijos nary, Jūsų įžanginis žodis, po to perėsime prie klausimų. Ačiū, Katlein, e, pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Ačiū už galimybę pasidalinti nuomonę dėl komisijos darbo šiuo e, labai svarbiu uh, azoto oksido emisijų klausimų ir dėl oro kokybės standartų. Kodėl mums tokie svarbus azoto oksidai ar bet kurie kiti nuodingi teršalai išmetami automobiliu? Tai yra todėl, kad tai neigiamai veikia mūsų sveikatą, užteršia orą ir iš tiesų tai e, oro tarša yra pagrindinė priežastis, kodėl anksčiau miršta 400 tūkstančių žmonių ES kiekvienais metais ir 72 tūkstančiai e, tų žmonių, kaip manoma, miršta dėl didelės azoto oksidų koncentracijos e, aplinkos ore. Daugiausia tai lemia automobiliai. Ir kaip žinote, e, ES politikos e, sistema šiem klausimams šviesti sudaro trys kryptis. Pirmiausia, tai yra aplinkos oro kokybės e, direktyva. Antra, tai yra nacionalinės emisijų ribos. Tai yra direktyva, kuri reikalauja, kad valstybės, valstybės narės nustatytų nacionalinius lygmenius oro teršalų Ir e, e, taip pat yra nustatomos metinės ribos ir kalbant apie e, direktyvą, aš džiaugiuosi, kad galų gale pavyko susitarti bendra teisė kurininkams ir nustačius naujus nacionalinius E, emisijų mažimo tikslus e, galėsime e, sumažinti 50 procentų oro taršos poveikį sveikatai iki 30 metų. Ir nors nemažai sunkumų yra, vis dėlto radome gerą kompromisą ir galėjome nustatyti ambicingus E, tikslus. Trečioji kryptis tai yra priemonės e, e, skirtos mažinti oro taršą iš pagrindinių šaltinių ES ir valstybių narių lygmenių. Tai yra priemonės tokios kaip tipo tvirtinimo teisės aktai automobiliams, vadinamosios euro normos. Ir aišku, yra gerai tai, kad yra pažanga Ir nors oro teršalų problema plačiai paplitusi yra, su tuo kovojama yra, mūsų stati, strateginis tikslas yra pasiekti visiškos e, atitikties oro kokybės standartams iki 20 metų, kalbant apie azoto dioksidą, ribinės servės yra nustatytos aplinkos oro kokybės direktyvoje, jos yra privalomos nuo 10 metų. Ir visgi matome, kad ne vienoje valstybėje e, narėje ir daugiau negu 100, 130 e, Europos miestų yra viršėjamos ES normos tokia situacija neprimtina ir e, turime, turime veikti, turime tam skirtų teisinių priemonių. Pirmoji e, pažydimo procedūra. Uh, E, buvo e, pradėta Junktinės karalystės atžvilgių ir man pradėjus dirbti komisijoje pradėta e, dar 11 pažeidimo procedūrų ir alfabetinė tvarka išvedusių šalis. Tai yra Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Italija, Lenkija, Portugalija ir Ispanija. Ir turim galvoje, kad klausimas labai rimtus, mes turime labai atidžiai stebėti situaciją ir Iš tiesų mes turime ir įrodymų, ir įgaliojimų veikti, galime eiti prieki ir daryti spaudimą valstybėm narėm, kad jos priimtų sprendimus ir juos įgyvendintų. Oro kokybė priklauso nuo daugybės teršalų iš įvairių šaltinių ir iš tiesų akiv, akivaizdu. Akiv E, yra, kad norint siekti e, atitikties, norint mažinti azoto dioksido koncentracijas, yra būtina mažinti automobilių emisijos, kaip tik tai todėl mums e, reikia, kad būtų geresnė dizelio nuvarinimo transporto priemonių veikimo parametrai. Mes turime pasiekti, kad būtų laikomasi teisinių reikalavimų. Ir e, akivaizdu, kad valstybės narės turi ir kitų priemonių, kuriam gali pasinuoti, jos gali skatinti keisti elkseną, pavyzdžiui, gerinti viešąjį transportą, e, skatinti pokyčius e, renkantis transporto rušis, gerinti eismo valdymą. Tai tik kelios priemonės, kai lankusi valstybėse narėse visuomet. Tai, E, tai skatinu ir džiaugiuosi, kad yra naujų iniciatyvų, daug Europos regionų ir miestų e, jau e, daro pozityvę pažangą ir a, savo kadencijos metu, turiu pasakyti, iškėlęs esu vieną pagrindinių prioritetų, tai a, siekti atitikties oro kokybės standartams, saugoti piliečių a, sveikatą, tai e, iš tiesų kaip e, komisijos narys turiu siekti, e, kad būtų saugus oro kokybės e, lygmenis, e, reikia nustatyti tos atvejus, kai viršėmos ribos yra ir e, čia dirbu su savo kolegomis, kuri mano ES lygmenio. Ir iš tiesų mes turime siekti, kad valstybės narės imtųsi reikiamų nacionalinių, regioninių ir vietinių veiksmų, kad vykdytų ES oro kokybės Mm, taisyklės ir e, e, kaip tik tais e, todėl galiu pasakyti, kad mano tarnybos buvo labai aktyvios pastaraisiais metais, raštu kreipėsi į valstybių narių aplinkosaugos žinybas 2016 mėnesį, priminė jiems, kad turi vykdyti RDE reikalavimus, tačiau to nepakanka, taip pat turi būti imtasi papildomų priemonių, turi būti vykdoma tinkama rinkos priežiūra ir galiu pasakyti, tapęs komisijos nariu, nebuvau informuotas apie jokius įrodymus, apie e, įrodymus to, kad Europos rinkoje automobiliuose buvo um, naudojamos išde, išderinimo uh, priemonės, to nežinau, iki Volkswageno skandalo JAV 15 metų rugsėjai. Žinoma, žinojau, kad yra netitikimas tarp laboratorijų rezultatų ir uh, emisijų realium uh, sąlygom. Mūsų tikslas uh, yra pasiekti, kad visi gamintojai laikytųsi reikalavimų ir uh, kad pri, prisidėtų kaip įmanoma greičiau prie oro kokybės e, gerinimo. E, dėl terminų buvo e, susitarta per ankstesnės komisijos darbo laikotarpį, tai yra nurodyta KAR 2020 komunikato išvadose, aš kaip suprantu, tam pritarė ir taryba, ir Europos parlamentas. Ir nepaisant to, kad dėrybos užsitėse, mums pavyko laikytis iš pradžių numatytų terminų ir e, naujas taisyklės taps privalomos 17 rugsėjo, kaip ir buvo siekta iš pat pradžių. Mums na, visiems aišku yra, kad RD teisės aktai suteiks mums, e, suteiks mums priemonės užtikrinti, kad automobiliai keliuose a, e, išmestų tiek teršalų, kiek yra nu, nu, nustatyta a, laboratorijose. Ir, Iš tiesų, tai turėtų užkirsti kelią naudoti išderinimo įtaisus. Šis klausimas nebuvo, nebuvo lengvas ir, žinoma, uh, siekiame gyventi aplinkosauginius prioritetus, taip pat remiu ir darbą, kurį atlieka komisijos narė Bienkovska sustarimui pasiekti. Mes žinome, kad jau daug metų e, vyksta svarbus techninis e, darbas, reikia priimti galutinį sprendimą. 15 e, gegužė valstybės narės išsakė mums palaikymą dėl pirmo arda paketo praėjus pusmečiai nuo mūsų darbo e, pradžios, e, dar po penkių mėnesių valstybės narės e, teigiamai balsavo dėl antrojo RD paketo. Žinoma, ir aš norėčiau, kad rezultatai būtų ambicingesni. Vis dėlto sprendimo prieimimo pobūdis yra toks, kad mes turime būti tarpininkais priimant sprendimus visiems dalyvaujant. Aš taip pat manau, kad tai, kas patvirtinta, yra svarbus žingsniai į priekį. Mes turime e, toliau dėti visas pastangas, kad tai būtų visiškai e, taikoma ir aišku, jeigu būtų užsitęsusi e, tokia neaiški padėtis, kai nėra susitarimo, tai būtų žalinga ir aplinkosauginių požiūrių, ir sveikatos požiūrių. Ir turiu pasakyti, kad savo lygmeniu e, kartu su komisijos nariais Benkovska ir, ir Kanietė, e, komisijos e, lygmeniu ir taip pat augimo ir klimato generalinių direktoratų tarnybų lygmeniu bendradarbiavimas vyksta puikiai, tai leidžia mums gauti gerų rezultatų ir pradėti keisti padėtį susijusią su

sudėtingais klausimais, kurie yra priskirti mūsų atsakomybėje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad valstybės narės išimtinai yra atsakingos už taisyklių įgyvendinimą. Tai teisėkurininkas suteikė jiems atsakomybę užtikrinti, kad visi e, automobiliai atitiktų reikalavimus prieš pateikiant juos į rinką. Valstybės narės yra ne tik tai atsakingos už atitikties užtikrinimą, tačiau taip pat jos turi nustatyti ir sankcijų režimo. Valstybės narės turi turi vykdyti savo pareigas ir visiškai panaudoti savo turimą kompetenciją. Kaip tik tai, ką tik girdėjote, komisijos narė Bienkovskė darė spaudimo valstybėm narėm baigti oficialius tyrimus Mm, dėl tos situacijos, kokia yra jų atitinkamose rinkose, e, reikalavo pateikti ataskaitas komisijai. Komisija analizuoja labai atidžiai tas ataskaitas, žinoma, ir e, mano tarnybos labai glaudžiai bendradarbiaus. Aš tikėčiausi, kad valstybės narės pačios pateiks savo pačių tyrimų rezultatus kaip įmanoma greičiau. Na, o kalbant apie stebėjimą, tvirtai tikiu, kad komisijai turėtų būti sutikta daugiau galių prižiūrėti nacionalinės kontrolės funkcijas. Kaip tik tai E, todėl be naujų RD procedūrų, e, kurios sumažins, sumažins atotrukį tarp laboratorijos e, bandymų rezultatų ir automobilių darbo parametrų realiom sąlygom, manau, kad reikia remti komisijos narės Benkosos pasiūlymą sustiprinti lengvųjų automobilių tipo patvirtinimo ir rinkos stebėjimos e, sistemą. Aš manau, kad e, reikėtų daugiau, e, daugiau priežiūros, kurios vykdytų tipo patvirtinimo valdžios institucijos E, taip pat pasiūlyme numatytos e, e, priežiūros funkcijos komisijai, tokių galių šiol komisija neturėjo ir čia, aišku, tikėsiuosi, kad Europos parlamentas pasirūpins, kad šis pasiūlymas kaip įmanoma greičiau būtų patvirtinęs. Ir trečia, galvojame papildomas iniciatyvas, kurios padėtų valstybėm narėm ir vietos valdžios institucijom. Jeigu būtų e, sustiprintas tipo patvirtinimo rinkos stebėjimo e, sistema, e, tai ES taptų pionierę, kalbant apie automobilių emisijų tyrimus. Ir žinoma, norime pasiekti savo tikslus, būtinamas Europos parlamento palaikymas. Ir tikiu, kad diskusijos šiame komitete leis mums padaryti išvadas iš to, kas įvyko. Mūsų pagrindinis tikslas yra kuo skubiau pasiekti oro kokybės standartų Europos Sąjungoje ir kaip įmanoma geriau apsaugoti Europos piliečių sveikatą. Dėkui. Pirmasis pranešėjas, mas Gerbrandi, ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai už pasisakymą. Norėčiau pradėti nuo to, kas įvyko praėjus dviem savaitėms, nuo to, kai pradėjote eis, eiti pareigas. Generalinis direktorius Folkenberg atsiuntė gana e, piktą laišką ITRE komitetui tiksliau buvo nusiųstas e, mūsų komiteto laiškas apie tai, kad mažai kas daroma, kad yra kažkas daroma su automobiliais, kad yra ne, per nelyg daug išmetama azoto oksidų ir dabar žiūrime į tai, ką komisija padarė. Daro dabar, e, anksčiau, ką jūs darote su ponia Bienkovska dėl tipo patvirtinimo. Ir ar jūs kaip komisijos narys e, e, rašė Folkenberg e, e vieno direktorato direktorius kitam direktoriui, ne komitetų vertė atsiprašo, o komisijos generaliniam pramonės direktoratui apie tai, kad nesilaikoma e, teisės aktų ES. Ar jūs žinote apie tai? Aš E, galiu pasakyti, kad man jisai nebuvo persiustas tas laiškas, bet aš žinau apie jį, svarstėme šį klausimą e, aplinkosaugos generalinėme e, direktorate. Aš Karlą skatinau imtis veiksmų, kad mes jau dėktume naujas sistemas, kaip galima greičiau. Ir aš iš tikrųjų seku padėti Mes e, siekėme kaip galime greičiau įdėkti realaus vairavimo sąlygas. E, e, iš tikrųjų, skandalas privertė mums, mums judėti greičiau. Automobiliai jau yra rinkoje. Mes kalbėjome apie tai ir aš manau, kad jung, bent jau kiek žinau, jungtinės tautos įkūrė e, grupę, kuri E, žiūri į senus Euro 3 ir Euro 4 standarto automobilius, e, žiūri, kaip galima juos e, atnaujinti. Aš noriu pasakyti, kad aplinkos, saugos general, aplinkos generalinis direktoratas kreipėsi į pramonės generalinį direktoratą ir prašė ištirti, kokie yra pažeidimai. Buvo minimas jungtinis tyrimų centras, buvo sakoma apie tai, kad E, naudojamos tam, tikros, tam tikri prietaisai tuo metu, kai automobiliui e, reikia papildomų galių, pavyzdžiui, žiemose temperatūrose. Ir taip pat buvo paprašyta užtikrinti, kad automobiliai, kurie pakliūva į rinką, atitinka ES teisės aktus. Ir me, mums daro įspūdis, kad e, ne viskas buvo padaryta, bent jau iš to, ką matome iš daug įvairių ataskaitų. Kaip Jūs galite patvirtinti, kad apie tai kalbėjote su generaliniu direktoriumi savo? ir ar tikrai jūs sekėte padėtį, nes tai galėjo būti vienas iš džiausių susirūpinimų dalykų e, dėl oro, nes emisijos iš dizelinių, dizelių varomų automobilių, emisijos azoto oksidų yra didžiausia problema miestuose. Vėl grįžtų prie to laiško. Šiame e, lai, laiške nebuvo niekas pasakyta apie e, tas atjungimo technologijas ar įtaisas e, 98-aisiais jau buvo pir, pir, pirmasis skandalas. Bet jis prašė generalinio pramonės direktorato patikrinti uh, tam tikrus pažeidimus, nes kai kurie automobiliai išskiria 20 kartų daugiau azoto oksidų negu kad nustatyta teisės aktais leisna riba. Ar jūs e, sekėte, kaip e, vykdomas šis prašymas? Ar neveikėte iki galo? Ar dirbote su ponia Bienkovska? Aš manau, kad tam tikrų dalykų tam tikrus dalykus visi žinojo ir mes pirmiausia kėlėme klausimą, kaip mm, išspręsti problemas ir kaip užtikrinti e, bandymus e, realiomis vairavimo sąlygomis. Bet tai buvo susijęs su automobiliais, kurie pakliūva į rinką, kuriais yra prekiaujama ir kurie netitinka ES reikalavimų. Apie tai yra paraš... kalbama tame laiške. Mes e, darėme viską, kalėjome pagal savo kompetenciją. Teisės aktų sąlygos E, turėjo būti įgyvendinamos e, valstybės nesė, bet atrodo taip nebuvo, ponas Alba. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariui. Pirmasis mano klausimas. Kokių papildomų priemonių reikėtų imtis tam, kad būtų galima išvengti panašių skandalų ateityje? Ar jūs galėtumėte paminėti tris prioritetus? Kaip to išvengti ateityje? mes siekėme savo naujomis priemonėmis e, užtikrinti, kad nepasikartotų skandalas, nes e, realių vairavimo sąlygų ciklas e, pašalins netitikimus skirtumus tarp laboratorijų, bet taip pat bus išvengta pavojus Taip pat bus užtikrinta, kad nebus e, piknaudžiaujama atjungimo įtaisais. Ir kitas dalykas, jeigu valstybėms naims bus numatytos didelės baudos, e, dėl tokios neteisės veiklos pasieksime e, pažangos. Ačiū. Ir kaip jums atrodo, kodėl valstybės valstybės narės neįvedė PEMS, taip vadinamų technologijų automobiliams. Kilnojama emisijų kontrolės sistema PEMS. Kodėl to nebuvo padaryta? E, pavyzdžiui, sunkiasvoriuose transporto priemonėse tai egzistuoja egzistuoja, kodėl to nėra e, lengvosiuose, e, lengvosiuose automobiliuose. Anksčiau tai buvo, bet dabar jau galima įdėkti tas PEMS technologijas. Mes būtent tą ir norime e, padaryti. Būtent mes norime to. Man kelia surūpnimą ir darbo vietos. Socialistai tikriausiai supras mane, jeigu pasakysiu, kad e, gali būti problemų ir ar komisija gali užtikrinti, kad e, tie pokyčiai yra naujos galimybės automobilių pramonė, kad jis sustiprės per ateinančius metus, kad atsiras daugiau darbo vietų, kad neatsiras. Uh, e, Aš e, noriu pasakyti, kad mes nedarome prieštaros, kad darbo vietos arba geresnė oro kokybė. Tie du dalykai yra susiję ir galima užtikrinti abu tos dalykus. Tai yra e, kelias į priekį. Ir Aš iš aplinkos saugos pozicijos žiūriu į šią problemą. Pirmiausia, žiūriu į aplinkos aspektus. Taip, 12 e, milijonų piliečių turi teisę dirbti, bet 500 milijonų ES piliečių turi teisę į švaresnį orą. Ir Nemanau, kad 12 milijonų darbuotojų turi išlaikyti savo darbo vietas sąskaitą visų 500 milijonų, kuriems reikia užtikrinti švaresnį orą. Mes turime galvoti apie darbą, apie darbo vietas, e, bet ir galvoti apie ekonominės galimybės, bet taip pat turime ir prievalio aplinkos saugos srityje. Grįžtant prie valstybių narių. Ar jūs. E, Kaip Jūs galvojate apie valstybių narių problemas trūkumus rinkos priežiūros srityje ir tipo tvirtinimo srityje? Ar Jūs nuomonė reikia keisti, ką nors? Taip, valstybės narės galėjo geriau dirbti rinkos priežiūra ir įgyvenimas reikalavimų yra valstybių narių rankos. Jos už tai atsakingas visi žino apie uh, netoligumus, problemas ir visi tikisi, kad kažkas kažką padarys, tačiau aš manau, kad valstybės narės pirmiausiai yra atsakingos už tai. E, ponas Karinš. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijos nariui, kad atvykote į mūsų tyriamąjį komitetą. Keletas bendro pabudžio klausimų. Jeigu aš teisingai suprantu, Jūs atsakingas už aplinkos apsaugą. Ar galima pasakyti, kad jūs atsakingas ir už oro kokybę? Taip. Aš manau, kad visi komisijos nariai yra atsakingi už oro kokybę, bet jūsų ypatingai tai yra sritis. Pirmiausia, taip, taip. Tai tuomet tiesiai klausiu, kodėl oro kokybė svarbi ir kokia yra problema. tikriausiai kažkas negerai, jeigu turime specialų komisijos narį, kuris atsingas už oro kokybę. 400 tūkstančių žmonių e, miršta pirmalaikė mirtimi kasmet dėl lygų susijusių su oro tarša ir 72 tūkstančiai žmonių miršta dėl e, to, kad oras yra užterštas azoto, o oksidais. Aš aišku nekalbu tik tai apie emisijas iš automobilių, nes e, oro teršia ir pramonė, ir transportas. Pirmiausia, tai yra sveikatos e, klausimas, ne tik aplinkos sauga. Taigi, kalbam apie sveikatos apsaugą, dešimtis tūkstančių žmonių miršta pirmalaikę mirtimį pirmiausia nuo uh, taršos uh, azotokstais ir emisijos, kaip prisideda prie azoto oksidų sudarimo labai dėlio dalimi, bet tai ne tik automobilių pramonės kalti. Manau, kad apie 80 procentų azoto oksidų atsiranda iš, iš kitur, 20 gal procentų iš transporto. Kas daugiausiai e, sukuria e, anglės oksidų, azotoksidų, dizeliniai e, automobiliai? Kodėl jie tada važinėja Europos keliais? Turime klausyti tų, kurie priemė tokį politinį sprendimą jau seniai. Jeigu šiandieną reikėtų priimti sprendimą, galbūt jis būtų kitoks. Tai koks politinis sprendimas buvo priimtas? E, pirmiausia, buvo e, telkiamas dėmesys į CO2, ne į azoto oksidus. E, azoto oksidai gal labiau tapo aktualių klausimų tik pastaruoju metu ir Europoje mes to nebuvome gal supratę anksčiau. Dizeliniai varikliai buvo galimybė Japonija nenorėjo tokios galimybės ir šiandieną tik 1,4 procentų automobilių yra dizeliniai. JAV taip pat nenorėjo tokios galimybės ir JAV yra mažiau negu 4 procentai e, dizelių varomų automobilių. O Europoje yra maždaug 54 procentai tokių automobilių, kai kur miestuose, kai kuriuose valstybėse narėse e, procentas yra netgi 60 ar 70 Iš to, ką jūs e, sakote, galima daryti išvedą, kad ankstesnis sprendimas Europoje mažinti CO2 emisijas e, sudarė sąlygas dizelinių automobilių gamybą ir įsigymą jų. Bet galbūt kai tas sprendimas buvo priimtas, nebuvo dar e, pakankamai įsigilinta į aplinkosaus problemas. Tuo metu e, visi kalbėjo apie tai, kad dizeliniai varikliai išskiria mažiau CO2 emisijų, bet nieko e, plačiai nebuvo žinoma apie azoto oksidus. Bet jungtinis tyrimo, e, tyrimų centras e, E, dar dešimtajame dešimtmetyje 2000 metais e, pradėjo apie, kalbėti apie žalą šių oksidų žmonėms. Aš, kaip sakiau, visiškai sutinku su jumis, tačiau mes dabar didžiausią dėmesį e, skiriame ne CO2. Anglės dioksidą reikia kontroliuoti. Euro 5 ir Euro 6 bus peržiūrėta šiuo požiūriu, bet uh, E, reikia numatyti priemonės e, dėl e, azoto oksidų. Ir jeigu jūs turėtumėte, būtumėte turėję tokį pasirinkimą anksčiau, mes tuomet neturėjome tų žinių, aš nekaltinu tų, kurie kažkada priemė sprendimą dėl to, kad e, tikriausiai nežino žmonės, e, nežino žmonės to. E, viskas aišku, ponas Dans. E, E, mane nustebino jūsų atsakymas ponui Gerbrandį. Jūs sakėte, kad ne už viską jūs atsakingas. Tikriausiai jums sunku e, būti atsakingam už tuos dalykus, už kuriuos iš dalies atsakingi ir kiti. Komisijos narys E, Potočnikas sakė, kad negerai, jeigu e, atsako kelios tarnybos už tą pačią sritį. Pavyzdžiui, žemės ūkis, pramonė ir taip toliau, kai yra siejama. Komisijos narė Bienkovska sakė, kad augimas ir aplinkos apsauga gali būti suderinti ir kalbėjo apie tai, kalbėjo apie tai Ir ar jūs sutinkate su komisijos nariu Pontošniu, kad e, trukdo e, jums dirbti tai, kad už aplinkosaugą neatsakingi tie, kurie užsima pramonės augimo skatinimu? Aš galiu pasakyti, kad mums tai trukdo ir mes turime dirbti labai sunkiai ir e, visi komisijos nariai turi būti atsakingi už aplinkos apsaugą. E, turima, reikia galvoti apie tai, kaip priimami sprendimai bet kokioje srityje, nes galiausiai mes e, pasisakome už aplinkos apsaugos standartus, tačiau tie standartai priklauso ir nuo kitų sektorių. Tai, kas sakė Bienkovska dėl augimo ir aplinkos e, Su tuo aš visiškai sutinku, mes negalime šiandieną kalbėti apie ekonomiką, e, nekalbėdami apie e, tvarę ekonomiką, bet kokia ekonominė veikla šiandieną, jeigu yra ji netvari, e, bus trumpalaikė. Mes negalime žiūrėti į augimą ir aplinką kaip į prieštraujančius dalykus. Atvirkščiai aplinka, aplinkos apsauga Taip, mums kelia daug iššūkių, bet reikia tai paversti ekonomikos galimybėmis. Atsiprašau, aš e, išsigandau, kad jūs nutraukiau. Ir e, kaip laimėti tą mūšį komisijoje, ar dauguma ar mažuma vis dar to nori. Jeigu jūs tai, nežinau, reikia vadinti tai mūšių, tačiau uh, suvokimas aplinkos apsaugos dalykų yra aktualus visiems komisijos nariams, bet mes ir toliau dirbame. Jūs minėjote metinę e, atitikties veiksnių apžvalgą. Minėjote tai kaip labai svarbu, svarbu dalyką, ar jūs uh, imsitės lyderio vaidmens šioje srityje. Uh, Jūs e, atsakymuose raštu minėjote atitikties veiksnių metinę pežiūrą ir sakėte, kad e, nuo 17 metų tai taps taisyklė, bet tai bus. Koeficientų, atsiprašau, apžvalga e, viskas bus tai, kaip yra dabar. Ir ar jūs tikrai galėsite užtikrinti, kad oro kokybė atsispindėtų ir kitose sėtyse priimant teisės aktus? Kol kas viskas pasiteisino, viskas veikia, aš kalbu gana e, tiesiai. Kartais mes. E, atrodo, kad e, tarpusavyje kaunamės, kovojame, bet taip iš tikrųjų nėra. Dažnai dirba e, du komisijos nariai e, tam tikroje srityje, bet kitais atvejais net ir daugiau. Mes suprantame vieni kitus, tačiau prasideda kova tuo metu, kai reikia mums dėrėti su taryba. Dėl tarybos TCMV veiksnys, techninis komitetas e, trans, e, transporto priemonių, ar e, jūs darėte spaudimą kokį nors? Aš manau, kad e, mano tarnybos ir mano kabinetas darė spaudimą e, valstybėms narėms išlaikyti platų užmojį ir aš to norėčiau pats. Bet jeigu reikia rinktis tarp nieko ir kažko, aš manau, kad mes daug ką iš tikrųjų esame padarę nes matome, kad realaus važiavimo bandymai jau prasidėjo procesas ir mes uh, e, užsitikriname tai, mes norėjome, kad ta sistema pradėtų veikti kaip galima greičiau. Pone Galing. Ačiū. Aš tęsiu plėtoti šitą temą šiek tiek e, klausimus e, pakoreguosiu, nes jūs jau patikėte kai kuriuos. Jeigu jūs pripažįstate, kad e, tai nesusijęs su ginčiais tarp komisijos įvairių tarnybų, ir čia būtų galima prisiminti 2014 metų laišką, bet Galbūt jūs ir nesate prieštaraujantis vieni kitiems, bet atsakomybės padalymas tarp komisijos tarnybų galbūt sukuria tokią situaciją, kai komisija ne viską mato vienodai ir tuomet e, situacija lobistams e, yra palanki, nes jie gali pasinaudoti komisijos darbo tam tikrais metodais. Taip mes galime pripažinti, kad jūs ne visuomet ginčijatės, bet gal yra geresnis e, bendradarbiavimo komisijoje būdas. Aš įsivaizduoju, kad visuomet yra geresnis bendro darbo būdas ne tik komisijoje, bet ir parlamente, tarp skirtingų frakcijų, tarp skirtingų darbo grupių. Visuomet yra galimybių patobulinti darbą, tačiau komisija dirba sutarimo pagrindo ir to mes visada siekiame. Komisijos nariai pradžioje turi skirtingas pozicijas, tačiau susitikus mes visuomet bandome surasti bendrą sprendimą. Negalėčiau pasakyti, kad skirtingi požiūriai e, sukuria priešiškumą. Ačiū. Atsižvelgiant į tai, kad viskas veikia gerai ir aš nedvėjoju jūsų įsipareigojimu dirbti ekologijos vardan, aš visiškai sutinku, kad jūs siekiate pagerinti aplinkos oro kokybę. Kaip komisijos narys atsakingas už aplinkos saugą, taigi kaip už aplinkos saugą atsakingas komisijos narys, ar jūs nemanote, kad turėtumėte imtis stipresnių agresyvesnių veiksmų. Su jumis nėra sudėtinga dirbti, bet galbūt yra kitų darbo kelių. Dabar naujas įtaisų įdėgymas. E, tokių įtaisų yra, aš pati esu mačiusi. Bet šiuo metu automobilių gamintojai nieko nedaro dėl išmetamųjų teršalų. Yra įtaisų ir jeigu juos būtų galima įdėkti į mūsų vairuojamus automobilius, tai jie pagerintų labai didelę dalimi oro kokybę. Bet atrodo, kad generalinis direktoratas čia nesima priemonių. Nėra numatyta tipo patvirtinimo procedūra iš naujo degiamiems įtaimsams. Ir aš tikėčiausi tokių veiksmų iš generalinio direktorato. Ar nėra taip, kad aplinkosaugos generalinis direktoratas galėtų veikti, taip sakant, agresyviau, primiktinai reikalaudamas iš komisijos siekti uh, prioritetinių tikslų aplinkosaugos rytyje. Taip, aš visiškai pritarčiau jums. Mes galime dirbti geriau. Jūs turbūt sutiksite su mumis, kad didžiausia kliūtis, kalbant apie NDC, buvo ne komisijoje. Aš kalbu apie naująjį Europos vairavimo ciklą. Jeigu būtume buvę agresyvesni, turbūt nebūtume pasiekę gautinio susitarimo. Dėl įtaisų pakartotinio įdėgymo taip, aš norėčiau, kad čia būtų veikiama. Visų pirma, dėl to, kad technologijos jau yra sukurtos, yra įmonių, kurios yra pasirengusios tokią funkciją vykdyti. Dabar jos skundžiasi, jos sako, kad stinga harmonizavimo standartų. Žinoma, aš jums pritariu, nes tai pagerins oro kokybę. Ir aš tikiuosi, kad visos valstybės narės tokį pasiūlymą paremtų, nes visoms joms pavyktų pasiekti oro kokybės tikslų. Aš klausiausi jūsų susitikimo su Patočnikumi ir aš manau, kad taip, mums reikia imtis veiksmų dėl įtaisų modifikavimo. Dėkoju komisijos nary už tai, kad atvykote tokio, tokio vėlyvų metų pas mus. Mano klausimas jums yra lengvas, bet tuo pačiu ir sunkus. Kalbėjome apie tai, kas vyko praeitįje, kalbėjome išsamei apie tai, aptarėme jūsų veiksmus ir kitus veiksmus, turėjome jums klausimų, bet įsivaizduokime, kad kyla naujas skandalas, gal net kitoje srityje, tarkime, apie statybinės medžiagas, kurių sudėtyje negalėjo būti kažkokių e, medžiagų ir jūs pradeda gauti ataskaitas teigiančias apie tai, kad tos statybinės medžiagos e, išskiria daug neigiamų dalelių. Kaip Jūs pasirūpinsite, kad komisija imsis veiksmų? Nes Jūs ir pats sakėte, kad visi komisijoje žinojo apie tos netitikimus tarp e, laboratorinių bandymų ir realių vairavimo sąlygų bandymų. Kaipgi būtų, jeigu kitomis aplinkybėmis kiltų skandalas. Ar jūs reaguotumėte į NBO ataskaitas, į pranešimus iš institucijų arba paklausimus iš Europos parlamento narių? Ar jūs komisijoje kūrėte mechanizmą, kuris užtikrintų, kad būtų imas, imamasi iš karto veiksmų, kad um, ponia Bienkovska siektų išsiaiškinti problemos uh, esmę ir pateikti naujų teisės aktų pasiūlymus arba siūlyti pradėti pažydimo procedūrą prieš valstybės narės. Jūs pradėjote nuo to, jeigu kas būtų, jei iškiltų naujas skandalas. Aš tikiuosi, kad taip nebus, bet aš daryčiau štai kaip. Reikalaučiau pateikti informaciją, informaciją, kurią gauname iš nevyriausybinio organizacijų, uh, yra pagrista konkrečiais faktais. Aš negaliu imtis veiksmų remiantis nuogridomis arba prielaidomis. Taip pat negaliu tikėtis, kad kolegos imsis veiksmų neturėdami konkrečių faktų. Žinoma, negalime atmesti kito skandalo galimybės, turime išlikti budrus, turime viską stebėti ir matyti tai, kas vyksta. O kalbant apie nevyriausybinės organizacijas, mes reaguojame į nevyriausybinio organizacijų pateikiamą informaciją, bet mums visais atvejais reikia konkrečių įrodymų. Aš manau, kad jūs atsakėte į mano klausimą. Per dviejus su pusę metų darbo Europos parlamente mačiau uh, Europos komisijos narių, yra numatyti tam tikri bendradarbiavimo protokolai, kalbant apie skirtingas komisijos tarnybas ir gali kilti skandalas, gali būti pažeidžiamos darbo taisyklės, pavyzdžiui, gyvulių pervežimas iš Niderlandų į kitas šalis papiktino daugelį visuomenės narių. Ir dažnai sakoma, kad taisyklės egzistuoja, tačiau ne visuomet valstybės narės jų laikosi. Ir dažnai tai yra susijęs su tarp institucinio bendradarbiavimo problema. Visi kaltina Europą, bet dažnai šalies vyriausybė arba savivaldybė nesima tinkamų veiksmų. Todėl turime pasirūpinti, kad vykdytume savo funkcijas ir vadovautumėmės protokolais kuriuos patvirtina komisija, taryba ir parlamentas. Iš tiesų, jeigu tave sustabdo policija už greičio viršymą, tai turi būti numatyta tam tikra bauda. Ir visais atvejais turi būti numatyta priežiūros mechanizmai ir nuobaudų taikymas. Pirmininkė, tai buvo daugiau pareiškimas, neklausimas, ar ne? Taip, visiškai sutinku. Jeigu taisyklės egzistuoja, bet niekas jų neįgyvendinina, tai jokios naudos iš tų taisyklių. Dabar ponė Konečina. Ačiū. Komisarė, noriu Jums padėkoti už tai, kad šį vėlyvą vakarą pas mus atvykote atsakyti į mūsų klausimus. Jūsų pateiktose atsakymuose į klausimus raštu jūs padarėte tą patį, ką ir kiti komisijos nariai. Bandoma permesti atsakomybę valstybėms narėms. Ketvirtasis atsakymas. Valstybės narės turi kitų priemonių, norint pagerinti oro kokybę tokių kaip, pavyzdžiui, eismo valdymas ir kiti. Bet ar jūs nesutiksite, kad visų pirma komisijai nepavyko užtikrinti direktyvos įgyvendinimo, reiškia komisija parengė direktyvas ne tokias, kokias būtų galima įgyvendinti? Ne, aš nesutinku su jūsų pasakytų pareiškimu, kad mes bandome permesti atsakomybę valstybėms narėms teisės aktuose yra numatyta tokia atsakomybė. Niekas jos dabar nepermeta. Ir kadangi valstybės narės prisijėmė tokią atsakomybę, jos turi ją ir įgyvendinti. Gerai, bet ar jūs sutiksite, kad komisija neužtikrino šių direktyvų vykdymo. Jūs pats sakėte, kad pradėsite pažeidimo procedūras prieš 12 valstybių narių. Aš suprantu, kad komisijai reikia laiko, bet man atrodo, kad mes tiesiog permetame tuos sunkus klausimus vieni kitiems ir ne, negalime nustatyti, kas konkrečiai ir tiksliai už ką yra atsakingas. Prieš atvykstant klausiausi klausimo su ponia Bienkovska ir man labai patiko, kai ji pasakė, kad svarsto galimybės pradėti pažeidimo procedūras. Man tai yra labai geras ženklas. Aš pradedu pažydimo procedūras dėl oro kokybės, dėl tipo patvirtinimo įgyvendinimo. To paties padaryti negaliu. Bet kalbant apie pažeidimų procedūras, be jų yra ir kitų galimybių. Tarkime, šiuo atveju mes turime pasirinkti ar pradėti pažeidimo procedūrą, ar teikti naujus teisės aktų pasiūlymus. Galima rinktis tiek vieną, tiek kitą kelią. Aš pasirinkčiau naują teisės aktą patobulinantį egzistuojantį. Aš nesakau, kad pažeidimo procedūra nėra svarbi. Ji gali užtrukti 4, 5 ar 6 metus tačiau padėti pagerinti galima per galbūt porą mėnesių ar porą metų. Tai yra veiksmingesnis būdas tikslams pasiekti. Tai reiškia, kad jūs esate įsitikinęs, kad įveikus šį skandalą bus pasimokyta ir teisės aktai bus tokie, kad panašaus skandalo nebebus susijusio su tokio tipo manipuliavimu. Ar mes galime pasimokyti iš to? Aš manau, kad iš šio skandalo daug išmokome. Bet kalbant apie komisiją, negaliu pasakyti, kad komisija pradėjo imtis veiksmų po Volkswageno skandalo. Kaip jau ir minėjau, daug kas buvo daryta ir iki skandalo, kalbant ir apie realias vairavimo sąlygas. Po skandalo viskas pajudėjo greičiau ir mes kalbame apie griežtesnės priemonės. Taip, mes pasimokėme, nes teisės aktai dabar sustiprinti ir mes veikiame greičiau. Ponas Eichhaut. Ačiū, komisarė. Man atrodo, jūs sakėte, kad klausėtės klausimo su buvusiu komisijos nariu Potočniku ir matėte jo susirašinėjimą su ponu Tajani. Praėjusią savaitę vyko klausimai su ponu Potočniku. Jis sakė, kad apgailę stauja, kad nesėmė daugiau veiksmų dėl netitikimo. Ar jūs um, sutiktumėte su tokiu Potočniko pasisakymu? Aš negalėčiau dabar vertinti pono Potočniko, jeigu jis taip pasakė, neturi jokio pagrindo sobejoti jo teiginiais. Žinoma, jis sakė, kad buvo galima daugiau ir geriau padaryti, tai yra jo sprendimas. Aš tikrai nekomentuosiu būsių komisijos narių darbo. Būkime atviri, tai ką jis kalbėjo apie tą kadenciją, tą patį galima pasakyti ir apie, ir apie dabartinę. Taip, bet e, šis dalykas dar yra aktualus. Aš kalbu apie netitikimus. Jeigu Potočnikas sakė, kad mums reikia gerinti bandymus ir kad esantis automobilių parkas netitinka reikalavimu, tai Mane šiek tiek stebina tai, kad jūs ir dabar ir atsakymuose raštu kalbate apie bandymus, o ne apie automobilių parko atitikimą reikalavimams. Ką jūs darote dabar, kad egzistuojančios mašinos atitiktų reikalavimus? Aš čia nedaug ką galiu padaryti, nes tai neįeina į mano kompetencijų sritį. Kai Potočnikas ėjo komisijos nario pareigas, mes žinome, kad nebuvo imtasi jokių veiksmų prieš jokią valstybę narę. Ką jūs turite menyje, sakydamas, mes nedaug ką galime nuveikti? Aš turiu vieną pavyzdį. 2006 metais poveikio vertinimo ataskaitoje labai aiškiai pasakyta, kad SCR technologija yra būtina siekiant 80 mg tikslo. SCR technologija yra būtina. Nuo 2012 iki 2014 metų LNT technologija išaugo nuo 5 iki 25 procentų Europos rinkoje. Kokių dar įrodymų jums reikia, kad automobilių parkas eina klaidinga kryptimi ir tai turi didžiulį poveikį oro kokybei. Ką jūs darote šiuo klausimu? Aš nežiūrėčiau taip neigiamai į visą tai, nes jūs kalbate apie 80 ribą. Keliuose rodiklis yra daugiau negu 400, tai reiškia, kad viršijama penkiais kartais. Taigi problema yra tie 400 keliuose. Aštuoniasdešimt miligramų yra laboratorijose nustatytas limitas. Ar jūs tą norite pasakyti? Ne, aš noriu pasakyti, kad problema yra ne laboratorijose, bet keliuose. Ir mes ieškome sprendimo keliuose. Taigi, ką Jūs darote, kad automobiliai atitiktų reikalavimus? Realios vairavimo sąlygos tai yra bandymas, bet greta bandymo mes kalbame apie rinkos priežiūrą, apie atitikties testus. Kalbant apie veiksmus, aš jų negaliu imtis, nes pirmiausia, už tai yra atsakingos valstybės narės, tai neįeina į mano kompetencijų sritį. Ir aš noriu pasakyti, jūs kartojate, kad tai neįeina jūsų įgaliojimus. Aš turiu labai paprastą klausimą. Ar galiu užduoti klausimą? Paprastas klausimas. Aplinkosaugos ir priekybos generalinius direktoratų laiškas tai teisės tarnybai. Kur yra tas laiškas? Taip, mes bendradarbiaujame. Tai buvo numatyta Folkenbergo laiške 2014 metai. Atrodo, kad jūs net nežinote, kad yra tokių veiksmų galimybė. Aš noriu paaiškinti. Kai tas laiškas buvo išsiųstas, iš Daniel kolega buvo gautas atsakymas. Tame atsakyme Danielis paaiškino, kad buvo ruošiamasi realioms vairavimo sąlygoms praėjus kelioms savaitėms. Buvo pradėta kalbėti apie realių vairavimo sąlygų vienas paleidimo Aš neminėjau konkrečiai, ar tai buvo laiškas ar ne, bet kalėjas atsakymas buvo toks, kad veiksmų buvo imtasi. Pone Evi. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos nariai, aš štai čia sėdžiu. Gerbiamas komisijos nariai, norėčiau jūsų paklausti. Reglamento tikslas buvo pagerinti oro kokybę ir sumažinti išmetamą teršalų kiekį. Taip sakė komisijos narė, taip pat buvo uh, pasakyta, kad uh, emisijų ribų turi būti laikomas ne tik laboratorijose, bet ir tik, tikrovėje. Na, klausimų metu sektoriaus atstovai sakė, Tai nesutinka su tuo, jiems svarbu, kad reikalavimo būtų laikomasi laboratorijoje ir atrodo, kad komisijos narys Tejanis taip pat taip mane, kalbėdamas jis taip komentavo. O ką jūs manote? kurioj pusėje jūs esate. Aš pritariu tiem, kurie sutinka, kad reikia išbandyti automobilius keliuose. Ir iš tiesų teisės aktuose turi būti numatyti jų veikimo rodikliai e, keliuose. Na, o tai, kas daroma laboratorijose dabar, e, iš tiesų ateityje taps tiesiog istorijos reikalu. Aha, puiku. Nes iš tiesų įdomu ir pažvelgti į istoriją ir galvoti apie ateitį. Visi pasiūlymai nukreipti į ateitį. Uh, E, bet aš galvoju apie e, klaidas padarytas praeitėje. Ką Jūs galvojate apie savo pirmtakus? Kodėl taip ilgai e, buvo vilkinama su naujų bandymo procedūrų dėgymu? Ar jie tiesiog galvoja, kad tos problemos neegzistuoja? Netgi Europos aplinkosaugos agentūra daugybę metų jau smerkia tai. Iš esmės, e, auto, Europos e, automobilių gamintojams buvo leidžiama vykdyti bandymus taikant paprastas e, techninės priemonės, galbūt, pavyzdžiui, šiek tiek nuleisti padangas ir panašiai. Ir neišgirdau tiesos atsakymo, kodėl niekas nenorėjo pasigilinti labiau į e, važiavimo ciklus. Visiškai e, sutinku su jumis dėl vilkinimo. E, tam tikri faktai buvo žinomi ir iš tiesų niekas net pirks vilkinimo, nes tai kainuoja žmonių mirtis. Jeigu prieš dešimt metų būtumėm tai padarę, galima sakyti turbūt, kad būtų galima išsaugoti 4 milijonų žmonių gyvės, bet e, e, iš tiesų e, visgi nenorėčiau teisti savo pirmtakų, tyčia jie nieko nedarė, bet aišku, vienintelis dalykas, ką būtų galima pasakyti, kad reikėjo judėti priekį greičiau, negu buvo tai daroma. Ačiū. Taip pat norėjau jūsų paklausti dar kai ko. Ateitis netrodo labai rožinė, RDE bandymai nėra burtų lasdelė, kuri, kuria mostelėjus staiga visi automobiliai atitiks reikalavimus. Aišku, yra, yra kalbama apie uh, įteisų uh, įdėgymą. 11 klausime jums patenktam iš anksto bu, bu, ir jūsų atsakymė jį buvo kalbama apie 350 mg kilogramui kilometrui um, azoto oksido. Bet uh, Kalbant apie ateities planus, kalbama apie 80 mg kilometrų, kad tai vienintelė alternatyva, kito kelio nebus. Na, iš tiesų sutinku, kad ta bandymai nėra burtų lasdelė ir netgi jeigu gamintojai kitaip galvoja, Iš tiesų, e, visada galima galvoti apie tai, kiek galima tobulinti vidaus degimo variklius, dizelinius variklius ir kiekime ateitie daugelis valstybių galvos apie automobilius, e, kurių išmetamas teršalų kiekis būtų nulinis arba artimas jam. Ponas Belės. Ačiū. Labas vakaras, gerbiamas komisijos nariai. Prieš porą minučių sakėte, kad e, e, TCMP komiteto sprendimas e, dėl RD, dėl atitikties koficijento, na, iš tiesų tas sprendimas netobulas. Jūs taip sakėte, bet tai svarus žingsnis į priekį kokios įtakos tai turės jūsų vizijai dėl dizelino ateityje. E, kokia toliau bus evoliucija? Ar jūs manote, kad e, dizelinių automobilių nebeliks? Ar, jau, ar jis turės kažkokią ateitį per artimiausius 50 metų? E, vienintelė dizelinio automobilio ateitis bus, bus, bus tokia kokios jie galės pasiekti, jeigu iš tiesų taps švaresnė, iš tiesų tai yra padaryta kitose šalise, kodėlgi negalima to daryti. Ar jūs um, um, manote, kad švarus uh, dizelinas turi ateitį? Be, be, be abejo, bet, bet kokia švari ekologinių požiūrių veikla turi ateitį, bet aišku, jeigu jis nebus švarus, tai kas ateities nebus. Ehm, ir visi galvoja apie elektromobilius, kad ateitis priklauso jiems ir aišku, e, politikos e, požiūriu tai turi būti argumentuota, o kaip, e, kaip elgtis politikos požiūriu dizelinio automobilio atveju. Viso, visuomet yra tokia galimybė nulinio emisijų automobilis dizelinės kaip elektromobilio atveju, o iš, aišku, kaip klausimas čia, kaip pasiekti. Na būtent tai. Uh, e, Vilnius komisijos narkės ir tam klausime, kai minėjote tą absurdišką situaciją, kad JAV parduodami europiniai automobiliai e, išmeta mažiau azoto oksido kitų teršalų. Ir uh, Jūs sakėte, kad norėtumėte remti tai Europoje, kad tokie automobiliai būtų pardavinėjami Europoje. Na, iš tiesų, e, mes turime tokių įrodymų, mes norime reikalauti to, kas pasiekiama, nes jeigu galima gaminti švaresnius automobilius e, ją, e, ja, bet e, kai kalbame, kad ir Europai reikia tiekti tokius automobilius, tai pradedamos kelti problemos, ar yra tokia apibrieštis, anokia apibrieštis, tai jeigu galima tai pasiūlyti JAV rinkai, kodėl negalima pasiūlyti Europą? E, kaip jūs pasieksite, kad tai padarytų? Turime dirbti ir prieikus, kaip komisijos narė Venkovskė sakė, pasinaudoti priemonėm, kurias turėsime. Jų dar neturime. Bet kai kai tas priemonės turėsim jam pasinaudoti su augimo generaliniu direktoratu e, kartu buvo gilinamasi į tai, kaip būtų galima padaryti. Jūs tai minėjote, kai kalbėjau apie būdus tai padaryti, tai iš tiesų skatinti e, tai, kad Europoje būtų, būtų geresni automobiliai. Čia kalba eina apie e, konkuravimą, kai kalbame apie konkurenciją, tai iš tiesų uh, turime galvoti, kad e, švaresni automobiliai turi konkurencinį pranašumą prieš e, taršius automobilius. Šiame komitete buvo kalbama apie tai, kad šiandien netgi Volkswagenas teikia Europos rinko automobilius, kurie išmeta mažiau negu 80 mg km azoto oksido, ar, ar Europoje keliuose jau yra tokių automobilių. Kaip jis ir, ir sakė, problema yra, kyla tada, kai automobiliai yra jau keliuose. Turime e, bandyti automobilius e, ne vien laboratorijose, turime nustatyti standartus keliam, turime išbandyti automobilius keliuose ir turime stebėti automobilius keliuose o ne aksantą suteikiant e, e, patvirtinimą, bet e, iš tiesų ir po stebėsiną vykdyti po tipo patvirtinimo. Bet net dar neįgyvendinus reikalavimų iš tiesų kai kurie gamintojai, net ir Volkswagenas gamina automobilius, kurių azoto oksido kiekis yra mažiau negu 80 km. Iš tiesų mes galime pasinaudoti pask paskatom ir skatinti rinką tiekti kuo pažangesnius variklius. Kalbėsiu prancūziškai. Euh, euh, Pone Revodeliu, Jūs e, e, esate kaip komisijos e, atstovas atsakingas už tai, kad būtų užtikrinta oro kontrolė. Jūs, e, kaip ir jūsų pirmtakai, e, taikėte tam tikras pažymimo procedūras prieš tas valstybės narės, kurios neužtikrino deramos oro kokybės. Ir jūs esate taip pat at atsakingas už e, taršos iš automobilių mažinimą. E, man atrodo, kad e, aplinkos saugos komisijos narys turėtų būti atsakingas už taršą iš automobilių, už kontrolę. Aš, ką galvoju, tai nėra svarbu, nes ne aš skirstau portfelius. Ką Jūs galvojate ir kaip turėtų būti ateityje? Ir šiame komitete, man atrodo, panas Potošnikas tą pasiūlė. Man būtų norės išgirsti jūsų nuomonės. Kitas klausimas. E, skirtingi komisijos nariai, ar atsakingi už aplinką, ar už pramonę, dabar ar anksčiau yra kalbė apie tai, jog problema susijusi su e, taršalų e, mažinimo direktyvų įgyvenimu yra susijusi su, tai, kad, su to, kad valstybės narės nepakankamai gerai gyvena teisės aktus. Uh, Ir e, galbūt reikia, kad valstybės narės e, e, numatytų kitas institucijas, kurios būtų atsakingos už pramonės kontrolę ir gal reikia nepriklausomos institucijos, kuri prižiūrėtų, kaip elgesi Europos automobilių gamintojai ir nustatytų jiems e, baudas už reikalavimų nesilaikymą, panašiai kaip Europos geležinkelių agentūra, kad veikia, kuri yra nepriklausoma agentūra. Ar reikia agentūros ar ne, tai nėra mano sritis, aš girdėjau, ką sakė kolegė Bienkovska, ji nepritarė e, savo pirmtakui, kuris, jos pirmtakui, kuris sakė, kad e, reikia tokios agentūros. Aš pritariu kolegijai Bienkovskai, kuri kalbėjo apie viso proceso e, suderinimą rinkos priežiūros nuobaudų sistemos suderinimą. Sunku patikėti, kad kai kurios valstybės narės didžiausias nuobaudas e, gali numatyti įmonėms yra 1000 eurų ar 5000 eurų. Mes patys iš savęs juokiamės tokiu būdu. Aš manau, kad naujs, nauji teisės aktai, kurie užtikrins komisijai didesnį vaidmenį, e, užtikrinant rinkos, vykdant rinkos priežiūrą ir e, reikalavimų gyvendinimų priežiūrą būtų protingesnė išeitis. Tai jūs nemanote, kad komisijos narys atsakingas už aplinką turėtų būti atsakingas ir už e, šią sritį? Jūs manote, kad yra visiškai normalu, kad E, mes, pavyzdžiui, taip pat pirmiausia e, darbo grupos, grupėse, kurios e, vertina teisės aktus, pirmiausia žiūrima į pramonės atstovų nuomonę, yra labai nedaug nevyriausybinių organizacijų atstovų. Mes kalbame apie ateitį ir dirbame dabar, ar nereikėtų atsižvelgti labiau į tokius aspektus ir galbūt reikėtų, kad e, komisijos narys atsakingas už aplinką turėtų rūpintis šią sritimi. Norėčiau pasakyti taip, bet kodėl to nesakau? Man viskas yra labai aišku. Mes bandome kalbėti ar aplinkos apsaugos, ar įmonių e, komisaras turi tuo užsiimti bet kol kas valstybės narės yra atsakingos už priežiūrą ir nuobaudų vedimą. Komisijos narė Bienkovska, ką tik kalbėjo, jis sakė, kad reikia tas prievarės iš valstybių narių perkelti į komisiją. Man tai jau būtų labai didelis žingsnis į priekį, o paskui galėtume kalbėti, ar aplinkos saugos, ar įmonių komisaras turimti šios ryties aplinkosaukos interesai galbūt yra tvirtesni, jeigu kalbėsime apie e, švarų orą labiau negu įmonių. Visiškai nėra taip šiandieną ir manome, kad azoto oksidų tarša vis didėja. Sakoma, kad e, reikia e, ateityje dirbti geriau, bet kol kas matome, kad ir primtų teisės aktų niekas nesilaiko pakankamai gerai. Ponas Šulce, du kartus e, jums suteikiu žodį, du, du kart il, kalbėti leidžia du kart ilgiau. Ačiū, kad jūs tokiu vėliau metu atsakote į mūsų klausimas. Jūs paminėjote vieną keistą dalyką, kalbėjote apie sankcijas nuobodas valstybės narėms kad valstybės, na, tiksliau, kad valstybės narės gali numatyti tūkstantį eurų e, tiems baudą tiems, kurie nesilaiko taisyklių. Bet taip pat e, matome, kad valstybės narės negyvena reikalavimų. E, komisija kalba apie baudas iki 30, pavyzdžiui, tūkstančių eurų. Tai yra gerai. Bet pažiūrėkime į 90 komisijos pasiūlymo straipsnį kur minimos baudos. Sakoma, kad galima e, derinti baudas su e, valstybių narių nustatymas baudomis. Taigi valstybė narė nustato baudą ir dar komisija gali papildomai nustatyti baudą už reikalavimų nevykdymą. Pavyzdžiui, jeigu valstybė narė numato 500 eurų, tai tada uh, e, kad tai tada valstybė, komisija galės dar papildomai numatyti e, baudas. Kartuoju, dabar valstybės narės numato baudas. 2009 metais e, tai įsigaliojo, bet kol kas Komisija negavo informacijos apie tai ir numatoma, kad komisija po to taikys baudas. Bet kaip yra dabar? Komisija negali nustatyti jokios sumos valstybėms narėms. Tikimės, kad ateityje labai greitai tai taps realybė. Aš tikiuosi, kad taip ir bus. Aš supratau, kad tai, ką komisija daro, yra svarbu, nes galima bus nustatyti aukštesnės, didesnės baudas. Tačiau to negalima padaryti, jeigu jau valstybės narės yra nustačiusios baudą, o tos e, baudos valstybių narių yra labai nedidelės. Taigi komisija tokiu būdu nieko neužtikrins. Dar kartą pasižiūrėkite į tai. Dėl uh, E, realaus vairavimo emisijų. Valstybės narės e, skirtingą mm, indėlį įnešė antras, aštuntas klausimai ir atsakymai raštu jūsų e, apie tai kalba. Ką jūs galite pasakyti apie tokius realaus važiavimo bandymus? Ar valstybės narės e, bando sulaikyti procesą, ar kaip tik e, atvirkščiai veikia? Man atrodo, kad net ir parlamentas žino tai, kad su pirmais, ant, pirmo, antrų pasiūlymų o, kreipėmės į techninį komitetą motorinių transporto priemonių ir parlamentas matė, kaip viskas yra. Komitete per diskusijas dėl pirmojo realaus vairavimo emisijų pasiūlymų atsirado visiškai kitoks pasiūlymas. Nemanau, kad ketinimas buvo koks nors blogas, buvo bandoma žengti į priekį, galiu tą pasakyti, nes visi apie tai žino. E, Vokietija pirmiausiai e, veikia ir per pirmąjį sustikimą, kai buvo svarstamas reus e, vairavimo svarstamos emisijos, nesurinkome kvalifikuotos daugumos per antrąjį posėdį, e, paaiškėjo, kad yra šalių, kurios nori žengti toliau ir tai buvo Niderlandai. Ir jeigu tik Niderlandai ant E, antrą kartą norėjo e, siekti toliau, o kaip dėl kitų valstybių narių. Aš sakau, kad per tą posėdį diskusijas Niderlandai išsakė norą e, tiek viską padaryti greičiau, tiek ambicingiau. Pone Görling. Dėkuoju. Norėčiau grįžti prie savo ankstesnių klausimų ir konkrečiai dėl ateities. Manau, kad jeigu komitetas e, ką nori, ką nors e, padaryti, tai užtikrinti, kad nebekartotume ateityje klaidų praeities. Dabar jau spre, priimami sprendimai e, dėl ateityje. Žinome, kad e, dirbama komisijoje dėl ketvirtojo pasiūlymo dėl realių vairavimo emisijų, dėl temperatūrų, e, nuolydžio ir panašiai. Ir tie dalykai kinta visą laiką. Kalbame apie bandymus, lyg tai būtų kažkas nustatyta, bet taip nėra. E, tai yra kintantis procesas. Ir taip pat e, reikia nepamiršti ir kietųjų dalelių. Dabar kalbama daug apie e, azotoksitus, bet nereikia pamiršti ir tų dalelių. Plėtotis technologijoms bus galima geriau jas e, įvertinti, išmatuoti, taigi nepamirškime jų. Dabar norėčiau, kaip kad jūs e, pasakytumėte, kaip e, aplinkosaugos direktoratas yra įsitraukęs tai, nes e, už augimo direktoratas pirmiausia dirba šioje srityje, ar jūs gaunate kažkokias ataskaitas iš jų apie pažangą, o gal ar laukiamas e, kitų suinteresuotų subjektų nuomonės, pavyzdžiui, dėl trečiojo paketo suinteresuoti subjektai buvo pastatyti prieš faktą, ar aplinkosaugos direktoratas yra suinteresuota dalis, ar jūs kitaip jį informuojate, ar su juo dirbate. Nes jeigu mes norime užtikrinti geresnę aplinką, geresnės, geresnius sveikatos apsaugos standartus, mes turime uh, kažkaip įtraukti ir juos. Galiu pasakyti, kad Mes e, bendraujame, vyksta nuolatis, nuolatiniai sustikimai, darbas jau e, yra prasidėjęs seniai. E, tai nėra kažkas, kas mums pristatoma kaip jau suderintas rezultatas. Mes taip pat norime savo poziciją išsakyti. Pone Kanbach. Dėkui e, komisijos nary, aš kalbėsiu vokiškai. Turiu keletą klausimų. Pirmasis yra ganėtinai turbūt lengvas bus atsakyti. Eurostato apklausos pastaraisiais metais pademonstravo, kad sveikatos apsauga ir aplinka labiausiai bene rūpi žmonėms. ir tai nebūtinai atitinka komisijos hierarchijos prioritetų. Noriu pasakyti, kad per pastarasias dvi kadencijas sveikatos apsauga ir aplinka tikrai nepateko tarp komisijos prioritetų. Tai buvo tarsi šalutiniai dalykai. Pažiūrėkime į 60-ąjį ES veikimą veikimo starties straipsnį. Ten gana aiškiai pasakyta, kad ES turi užsiimti sveikatos apsaugą ir dalytis kompetencijomis e, tarp komisijos ir valstybių narių. Ir tai taip pat apima e, sveikatos pavojų prevenciją. Ir valstybės narės ir komisija turi veikti Mano klausimas būtų toks, kaip jūs e, tai vertinate, ar jūs, e, kaip ir aš galvojate, kad dabartinėje komisijoje sveikatos apsaugos ir e, aplinkos klausimai yra vertinami kaip gana nepatogus, neparankus, o ES turėtų čia veikti dabar, galvojama daugiau apie ES kaip apie ekonomikos variklį ir panašiai. Nemanau, kad galėčiau pritarti šiam požiūriui. Taip, prioritetas visuomet buvo ir tikriausiai liks ekonomika, darbo vietos, augimas, investicijos, tačiau visi taip pat supranta, kad aplinka e, prisideda prie šio prioriteto ir neprieštarauja jam. Manau, kad Komisija turi išlaikyti sveikatos apsaugą ir aplinkosaugą tarp savo prioritetų, nes 500 milijonų piliečių puikiai supranta, kas vyksta. E, galima sakyti, kad spaudimas atkeliauja iš Europos piliečių ir mano nuomonė tai yra geras dalykas. Kitas pastebėjimas kartais E, piliečiai e, labiau galvoja apie sveikatą, sveikatos apsaugos dalykus negu aplinką. Kalbant praktiškai, jeigu mes sakome, kad oro tarša nepalanki aplinkai, jie galbūt labai nesijaudins dėl to, tačiau jeigu sakysime, kad oro tarša kenkia sveikatai dėl to, kad žmonės miršta pirmą laiko, tuomet žmonės jau labiau įsiklauso į tai. Taigi tiek aplinkos apsauga, tiek sveikatos apsauga yra svarbi piliečiams ir komisija visuomet turi veikti piliečių labui ir negali nusigręžti nuo tų dviejų sričių. Pone Konečna. Ačiū. Komisijos nariai, aš jau šiek tiek pradedu pasimesti. Jūs sakote, kad komisija siekia taikyti sankcijas. Jūs taip pat sakėte, kad valstybės narės turėtų padėti atskleisti neteisėtą veiklą. Ir aš manau, jūs man pritarsite. Visi, viskas turi prasidėti nuo komisijos turi būti suteikti, sukurti tokie teisės aktai, kurie nepaliktų vietos įvairiems aiškinim, aiškinimams. Taigi visi mes bandome nusikratyti šio klausimo. Viena vertus, jūs mums teigiate, kad mes išspręsime visą tai. Jeigu kažkas ir turėtų nusigauti sankcijas, tai ne valstybės narės, o automobilių pramonė. Kita vertus, jūs sakote, kad turbūt neįmanoma sukurti teisės aktų, kurie būtų realūs ir kurie užkirstų kelią klastojimui. Taigi, kas belieka valstybėms narėms? Jos nepateiks informacijos, todėl kad viena vertus bijos jūsų, kita vertus, net ir norėdamas padėti, jos bijo susilaukti sankcijų. Taigi, kaip jūs e, įsivaizduojate, kaip visą tai galėtų uh, pasiteisinti. Pone Bienkovska taip pat tą sakė. Kalbant apie komisiją, komisija yra teisėkuros proceso dalis. Parlamentas ir taryba taip pat yra šio proceso dalis. Taigi įgyvendinimas, priežiūra, sankcijų nustatymas - tai yra valstybių narių atsakomybė. Ir tą atsakomybę valstybėms narėms skiriame mes. Man visą tai yra labai aišku. Taip, bet jūs keletą kartų šiandien sakėte, kad norite, kad mes kartu su jumis kurtume naujus teisės aktus, kurie sudarytų galimybės komisijai skirti nuobaudas. Taigi, kas galiausiai ką baus? Tokia yra mūsų problema žmonės bando apeiti teisės aktus, tie, kurie nėra galiausiai atsakingi, susilaukia baudos. Kai aš kalbėjau apie komisijos planus, aš turėjau omenyje komisijos pateiktą pasiūlymą kuriame priežiūros pareiga priklauso komisijai. Ir šiandien mes tokios atsakomybės neturime, todėl komisijos pateikti pasiūlymai pagerins esamą padėtį. Jeigu kils naujas skandalas, Nebus galima pasakyti, kad e, tik viena kažkurių, iš kažkurių iš valstybių narių jį išspręs. Pirmininkė. E, paskutinis e, šiandien klausimą užduos ponas Eichhaut. Ačiū, ponė pirmininkė. vyko klausimai su aplinkosaugos ir kitais komisijos nariais ir mes visuomet girdime apie skirtingus generalinių direktoratų vaidmenis. Aš bandau suprasti, ką jūs norite pasakyti, bet atrodo, kad tarp generalinių direktoratų buvo sunkumų, dabar atrodo viskas išspręsta tarp augimo ir aplinkosaugos generalinių direktoratų. Aš nežinau, ar tai tiesa, nes mes matome, kaip dešimtmečiais yra atidedami teisės aktai, sprendimai dėl jų vykdymo ir spaudimas augimo generaliniam direktoratui. Dabar aplinkos generalinis direktoratas teigia, kad viskas yra gerai. Taigi mano klausimas tokiu atveju būtų toks, koks yra jūsų vaidmuo komisijoje, ką jūs veikiate komisijoje. Jūs teigiate ir norėtumėte, kad aš patvirtinčiau, kad yra problemų tarp aplinkosaugos ir augimo generalinio direktorato direktorato. Aš jau jums antrą ar trečią kartą sakau, kad nėra tokių problemų. Abu generaliniai direktoratai nori ir norės atvykti pas jūs į jūsų posėdžius ir jūs galėsite paklausti abiejų di direktorato atstovų šitų klausimų. Atrodo, kad jūs norite, jog aš pasakyčiau, kad yra problemų. Ar jūs būsite laimingas, jeigu pasakysiu, kad tokios problemos egzistuoja? Pone Vela, aš tiesiog e, darau nuorodą į ankstesnius mūsų komitete besilankiusius komisijos narius. Ir yra tokių diskusijų. Ar tiesa, kas yra sakoma žiniasklaidos pranešimuose, pavyzdžiui. Taip, aš e, žinau, ką sakė komisijos narys Potočnikas ir kiti, ir aš pats daviau savo atsakymus komisijos nariai. Gerai, bet man svarbiausias klausimas yra štai koks. Jeigu yra netitikimų, ką jūs darote, kad paspartintumėte situacijos pasikeitimą? Ką aš galiu padaryti? Aš galiu paspausti augimo generalinį direktoratą, aš galiu aptarti, taip, bet ar jūs tą darote? Mes nematome, kad jūs vykdytumėte komunikaciją, kad siūstumėte laiškus, mes nieko nematome, kad jūs darytumėte. Basai. Tu citavai, kas laišką kiekviename posėdėje. Tas laiškas buvo išsiųstas man esant komisijos pirmininku. Tik kaip jūs galite tą sakyti? Jūs tą laišką rodėte visiems Taip, tai yra vienintelis e, jūsų išsiųstas laiškas. Ne, ne. Kalbėkime rimtai. Ir dabar nekaltinkime tik komisijos. Komisijos pasiūlymas jau nuo sausio mėnesio yra parengtas. Ar jūs dabar ketinate ir dėl to kaltinti komisiją? Baikit. Aš prašau kad iš jūsų pusės būtų įmamosi veiksmų, o tokių nematau. Ne, jūs klausėte, ar yra problemų tarp generalinių direktorato. Aš sakiau, kad tokių problemų nėra, aš galiu jūs patikinti. Pirmininkė, kolegos, baigėme laiku. Ačiū komisijos nariui už apsilankimą e, pas mus Strasbūre. Ketvirtadienį ryte 10 val vyks kitas mūsų komiteto posėdis. Linkiu Jums visiems geros savaitės Strasbūrė. Vilniau pasau.